Prašau sėstis į vietas. Tęsime darbą. Norėčiau dar kartą, kuo nuoširdžiausiai su jumis pasisveikinti. Prašau pasiruošti darbui. Toliau tęsime balsavimą. Priartėjome prie 48 darbo tvarkės klausimų. Tai yra teisingumo teismas ir bendro biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Dar kartą. 48 darbo atvarkės klausimas. Europos teisingumo teismas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Kągi, dabar balsuokime dėl viso pasiūlymo. Kas už? Norėčiau pasakyti, kad tai yra vis dėlto elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti.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 A Júri egyes számú módosító javaslata. Ki az, aki támogatja? Júri Vienas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Júri 2. Ar jūs prieštarautumėte, jeigu mes dėl Jūri 2 Nu, visų, dėl visų pakeitimų nuo jūri 2 iki jūri 7 balsuotumėm vienu ipu. Jeigu jūs neprieštaraujate, tuomet balsuokime, kas už šiuos pakeitimus nuo 2 iki 7. Kas prieš, Taigi balsuojame dėl pakeitimų nuo antro iki šešto. Uh, on paragraph 15. Tai yra uh, šeštas pakeitimas 15 punktui. Kągi, Balsuokime dėl visų pakeitimų išskyrus septintą. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau. Septintas pakeitimas. Kas už? Balsuojame dėl septinto pakeitimo 16 paragrafui. Tai yra paskutinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Na, o dabar elektroninis balsavimas dėl viso teksto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją. Toliau 49 punktas. Tai yra auditorumai. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dabar siūlau balsuoti dėl viso pasiūlymo, dėl sprendimo elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Ar man atrodo, kad socialistų frakcijos e, yra vienu balsu per daug. Iš socialistų frakcijos e, yra vienu balsu per daug. na, iš tikrųjų negali būti per daug balsų, bet e, kol kas galbūt iš viso nebalsuosiu. Az előterjesztést e, elfogadtunk, rátérünk a további módosító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 panašu, kad labai vėluoja vertimas, kol išgirstame vertimą į anglų kalbą, labai daug laiko praeina. Pirmininkas, ar galėčiau ko nors padėti? Helyreállta tolmácsolás? Ar dabar girdisi vertimas į visas kalbas? Taigi pabandykime dar kartą, galbūt šį kartą suveiks. Ar galite linktelėti galvą, jeigu jūs e, girdite vertimą, jeigu taip galime, ko gero, tęsti darbą. Taigi, ar pritartumėt, kad dabar balsuotumėm e, dėl pakeitimų nuo antro iki dešimto? Vienu ipu. Tai būtų tam tikras pakeitimų blokas. Kas tam pritartų? Ar nepritarėte? Nepritarėte, ar ne? Gerai, tai balsuokime tuomet dėl antro pakeitimo. Kas už antrą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Toliau trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, priimta. Pakeitimas numeris 4. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau penktas pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Septintas pakeitimas. Kas už? Įsivėlė klaida, sako pirmininkas. Balsuokime dėl šešto pakeitimo. Kas už šeštą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Kas susilaiko? Atmesta. Na, o dabar septintas pakeitimas, kas už. Ne, vis dėlto elektroniniu būdu patikrinkime šeštą pakeitimą. Dabar balsuokime dėl šešto pakeitimo. Elektroninis balsavimas prasideda. Savo zašlezarum. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pakeitimas numeris 9, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Devintas pakeitimas. E, pradedame balsuoti. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau eikime prie dešimto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad priimta, bet tikrumo dėliai dar pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl dešimto pakeitimo dvyliktam punktui. Elfogadtuk. Baigiame balsuoti, pakeitimas priimtas. 12a punktas, 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Primta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Keturioliktas, kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Na, dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Prasideda elektroninis balsavimas. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Žingsniuokime toliau. 50 darbo tvarkas klausimas. Tai yra ES bendrasis biudžetas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2006 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Primta. Dabar dėl viso pakeisto pasiūlymo. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Szavazás lezárom. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau Kiti pakeitimai. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Penktas ir šeštas pakeitimai buvo atsijimti. Toliau septintas pakeitimas. Čia yra ir žodinis pakeitimas iš socialistų frakcijos pusės. Dabar balsuokime dėl septinto pakeitimo su papildymu arba pakeitimu kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Panašu, kad jau pavargote. Nelabai aiškiai matau uh, balsavimo rezultatą. Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl aštunto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Szavazás lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Primta. Vienuoliktas, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Dvyliktas, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Tryliktas, kas už. Kas prieš? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 15. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Toliau. 16 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Nelabai aiškus balsavimo rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 16. 16. 16. 16 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. Toliau 17. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad lyg ir primtas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl 18 pakeitimo. Tai pano Zonik pakeitimas. Zarum. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 20 pakeitimas. Panios Aela Zender. Su žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko Priimtas. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Na ir paskutinis pakeitimas, 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta atmestas. Dabar balsuokime dėl e, viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Pradedame elektroninį balsavimą. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Teskime darbą. Tai yra 51 darbo tvarkės klausimas regionų komitetas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Elektroninis balsavimas dėl įvykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau rezoliucijos projektas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš. Grįžkime prie antro pakeitimo. Elektroninis balsavimas prasideda. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Atmesta. Na, o dabar balsuokime dėl trečio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Lezarum. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 52 darbo atvarkės klausimas. Europos ombudsmenas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dabar balsuokime dėl biudžeto įvykdymo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaiškus rezultatas pastikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl septinto pakeitimo. Szavazás lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Primta. Na ir galiausiai perikime prie Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno ir 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tai yra paskutinis balsavimas šiandien, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas pakeitimas. Dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau eikime prie kitų pakeitimų. Libė 2 pakeitimas. Kas už? Balsuokime dėl Libė komiteto antro pakeitimo. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau penktas punktas Panasonik pakeitimas numeris 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Na ir galiausiai Libė komiteto ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Galiausiai elektroniniu būdu balsuokime dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Szavazást lezárom. Baigiame balsuoti. Pritarta. Mėly kolegos, mielos kolegės, baigiame šios dienos balsavimus. Norėčiau Jums visiems padėkoti ir taip pat noriu pasveikinti visus pranešėjus. Taip pat dėkoju visiems kolegoms ir kolegiams e, iš sekretariato. Number 46. Yes, now is the study. The yes. Presentation of the study. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk is a munkát. Kągi, eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra tyrimas tema valstybių narių administracinės veiklos skirtumai susijęs su tradiciniu nuosavu ES išteklių išieškojimu. Tai yra 56 darbo tvarkės klausimas. Šis tyrimas netrukus bus pristatytas, o paskui galėsime padiskutuoti apie atliktą tyrimą. Iš karto suteikiu žodį pranešėjai Ester Delangė, prašom. Thank you, uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Iki... Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu Olandiją. nes dabar pereiname mm, prie viso paketo pakankamai sudėtingų problemų. Kalbame apie tradicinius nuostavus ES išteklius. Mm, visi žino, apie ką eina kalba. Tai yra tie pinigai, kurių turėtų pakakti biudžete O kai pinigų nepakanka biudžete, tai reikėtų tada nacionalinių įmokų, kaip priedo, kuo mažiau tradicinių nuosavų šaltinių turime, tai tuo daug, ir kuo daugiau kažkokių pažeidimų atsiranda, tuo daugiau reikia nacionalinių įmokų, kad skirtumą būtų galima padengti. Tad labai svarbu yra aiškiai žinoti, kaip viskas vyksta su nuosavais ištekliais, kiek valstybės manęs bando susigražinti, kadangi mm, mes tik tai šeši skaičiai pakablelio žinome skaičius, tai mes prašėme studijų, kad būtų galima išsiaiškinti, kam kaip sekasi. Uh, ir kuo mes kaip biudžeto kontrolės komitetas galėtumėm pasimokyti iš tos situacijos, pasiaiškindami, kuriuom valstybėms sekasi geriau, kuriuoms praščiau ir kodėl ir kokie padariniai to. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu visos valstybės būtų a, tokios geros a, mokinės kaip tos, kurios yra geriausios. Ir manau, kad reikėtų išklausyti tų, kas užsakė studiją ir tų, kas studiją atliko, kad žinotumėm, kokie yra jos rezultatai. Ačiū. Tanulmány készítői. Ačiū. Iš karto suteikiu žodį kolegoms, kurie taip pat norėtų pristatyti šį tyrimą. Prašytumėm kalbėti įjungus mikrofoną, tuomet ir vertėjus girdėtų su James Benz, esu į pensiją išėjęs um, ES pareigūnas ir dabar magistrantūros studentus o, mokau um, politikos mokslų um, mokykloje Paryžiuje. Ir kolega Deivis prisistatys pats. Aš esu Hans Deivis, esu buvęs pareigūnas, dirbęs Olandijos mokesčių inspekcijoje. Uh, specializavausi sukčiavimo, nusikalstamumų srityje. Po to dirbau ir administracijoje tą patį darbą, paskui aštuonerius metus Europos komisijoje dirbau, um, biudžeto generalinėme direktorė ir paskui Olafe. Uh, Um, generalinėme direktorate nuo savo išteklių išieškojimo srityje dirbau, o Olafe dirbau su nusikaltimais tokiais pačiais. Ir komisijo, iš komisijos išėjau prieš dviejus metus ir dabar padedu valstybėms narėms pagerinti mm, nuo savo išteklių išieškojimą. ES pajamos yra sukaupiamos iš mokesčių, e, muitų ir cukraus rinkliavų 2001 e, metais. Tai sudarė 11 e, procentų PVM buvo, 13 procentų šie pinigai buvo, tai yra nuostavi ištekliai. 2011 metais e, įmokos nuo bendrų nacionalinių pajamų buvo 68 procentai. Na ir aišku, dar buvo 8 procentai iš kitų šaltinių, iš um, surenkamų per mokesčius nuo atlyginimų uh, valstybės tarnautojų išieškomų ir taip toliau. Šiame uh, mūsų mm, pranešime ataskaitoje kalbama tik tai apie tradicinius nuosavus išteklius ir jų išieškojimą. Um, aišku, kuo mažiau yra išieškoma būtent tų mm, tradicinių nacionalinių išteklių, tai tuo daugiau valstybės narės turi įmokėti tiesioginių įmokų skaičiuojimų pagal bendras bendras nacionalinės pajamas. Štai turime 2011 metų ataskaitą. Studija pasiremė paskelbtais prieinamais duomenimis, kiek tai buvo įmanoma. Tai yra duomenimis, kurie yra prieimi viešai. Tai ir metinės finansinės ataskaitos, ir um, Europos kovos sukčiavimo biuro duomenis. metinės ataskaitos su, dėl kovos su sukčiavimu, biudžeto generalinio direktorato metinė ataskaita ir įvairios metinės ataskaitos. Mes savo ataskaitoje taip pat cituojame tradicinių nuosavų išteklių e, surinkimą pagal valstybės narės konkrečiai išdėliojus. Tai yra Europos komisijos e, interneto svetainėje skelbiami duomenys. Jūs turite tenai ir duomenys už paskutinius metus e, pagal ES sutartis ES finansiniai interesai turi būti ginami. Europos komisija taiko tokią politiką, kur aiškinasi anomalijas per teisinės procedūras, kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu reikia taip pat ir teismų keliu. Ir tai turėjo pozityvių rezultatų. Be bendros ES teisinės bazės e, dėl tokių lėšų išieškojimo valstybės narės dar kiek yra skirtingos dėl to, kiek, kaip jos organizuoja šį darbą, kokios, kokie yra teisiniai galiojimo, kokia yra praktika, kokio masto yra uždavinys šioje srityje, kurį turi valstybė narė kiekviena atlikti. Taigi pasiremiant viešai prieinamais e, duomenimis dėl, pavyzdžiui, muitinių darbo išieška, e, surenkat pinigus, mes um, pastebėjome, matome, kokiu yra skirtumų dėl to, kaip efektyviai valstybės narės surenka rinkliavas ir muitų mokesčius. Tai aišku tiesiogiai įtakoja tai, kokią po to įmoką turi mokėti valstybė narė, kuri ir ta įmoka, kuri yra skaičiuojama tiesiogiai nuo bendrų nacionalinių pajamų. Dabar toliau kitas klausimas yra, E, tradicinių nuosavų išteklių e, surinkimo procesas, iš ko, yra, iš ko susideda. Mes turime štai čia penkis etapus išskyrę. E, tai tokie patys etapai, kurie būtų, bet kiek, kiekvien, kiekvienu kitokiu kažkokiu tai administraciniu, finansiniu procesu, čia nėra jokių stebuklų. Visų pirma, yra tikrinamos muitinių operacijos, paskui yra aiškinamas ir yra kokių pažeidimų ar paskui yra stengiamasi išsiaiškinti tos pažeidimus ir išieškoti skolas e, muitiniai ir po to e, turi būti tie pinigai pervedami į Briuselį komisijai. E, sistema yra tarsi uždara, kai patenki tą sistemą daugmaž turi jau pereiti per visus tuos aiškiai išskirtus, nusekliai vienas po kitą einančius etapus. Ir čia matome konkretų e, rezultatą, tokį ištisinis atlikimas yra. Jeigu įeini į tą procesą, tai turi perėti visus tuos penkis etapus ir tik tuomet pinigus galima pervesti į Briuselį. Tai reiškia taip pat, kad jeigu bent kuris iš tų etapų yra silpnoji grandis procese, tai aišku, kad galutinis rezultatas mažės. Ir tai taip pat reiškia, kad jeigu sugebi tos penkis etapus tinkamai valdyti, tai gali daugiau išieškoti Mm, tradicinių nuosavų išteklių ir daugiau tų tradicinių nuosavų išteklių pervesti į Briuselį. Aišku, jūs suprasite, kad o, kuo tikslesnius turime visus tos duomenys apie šių penkių etapų atlikimo rezultatus ir kuo ilgesni yra duomeni, ilgesni laikotarpiai tų duomenų pateikimo, tai tuo geriau mes galime įsivaizduoti, kaip gerai dirba muitinių administracijos ir šių mokesčių surinkimo administracijos. Taigi labai svarbu visus tuos etapus išryškinti, matyti, gal, kad kad galėtų matyti galutinį rezultatą, kiek muitinės surenka pinigų. Dabar tą, ką gali pasakyti apie rezultato efektyvumą, tai lygiai tą patį gali pasakyti ir apie rez, blogą rezultatą. Taigi, Pavyzdžiui, pirmai mes kalbėjome apie tai, kad jeigu rezultatas geras, ką reikia padaryti, dabar mes galime pasakyti, kas, kaip yra, jeigu blogai yra atliekami visi tie etapai ir nepatenka pinigai į Briuselį. Taigi čia labai įdomu yra išsiaiškinti, jeigu kažkurioje valstybėje narėje, kažkokioje muitinės administracijoje yra kokių tai trūkumų šioje sistemoje nubyra tie pinigai, tai labai svarbu yra surinkti um, duomenis apie kiekvieno etapo atlikimo rezultatyvumą. Ir tuomet mes tur, galime turėti labai aišku vaizdą, kaip dirba muitinės, surinkdamos, išieškodamos nuosavus, um, tradicinių nuosavus išteklius. Uh, Tad labai svarbu matyti kiekvieną etapą. Visų pirma, kad būtų galima po truputį sukaupti tą rezultatą iki pat galutinio etapo. Ir tuomet matysime procentiškai, kas vyksta muitinėse. Taigi, ką mes čia padarėme per savo studiją, manau, kad tai gal yra gan naujas požiūris, kad mes įvertinome kiekvieną konkretų etapą ir žiūrėjome, ar gerai rezultatas pasiekiamas, ar gerai atliekamas tas etapas, ar yra kažkur nubirėjimo. Ir surinkome tuos duomenis, turime dabar tuos duomenis apie tai, kaip gerai, ar gerai atliekamas procesas, ar e, blogai. Mes sugebėjome etapą, kiekvienam etapui pritaikyti ir koficijantą ir po to viską sukaupti į bendrą rezultatą. Mes tą padarėme e, visiems tiem penkiem atskiriem etapam kiekvienai valstybei nariai už tą laikotarpį, e, kurį prašė įvertinti jūsų komitetas, tai yra šešerius metus. Tai faktiškai mūsų studija apėmė mm, e, šešerius metus, e, tai buvo ir keli metai, ir daug valstybių, ir daug etapų, taigi visą tai sudėjus kartu į krūvą, mes turime galimybę dabar turėti labai aišku vaizdą, kaip se, sekasi valstybėms narėms e, išieškoti tradicinius nuosavus išteklius. Kaip studijoje yra parašyta dėl kiekvieno to etapo, mes nustatėme labai įdomių e, dalykų. Visų pirma, išsiaiškiname, kad yra skirtumų ir esminių skirtumų. Ir netgi vertinant platesnėme šešerių metų kontekste, tie skirtumai yra struktūriniai ir netgi e, rodo tam tikras tendencijas, kurias galima išanalizuoti ir tas tendencijas galima išvelgti valstybės narės bendrai e, veikloje. Susijęjus su tos veiklos rezultatyvumas su tuo, kiek yra išieškoma tradicinių nuosavų išteklių konkrečioje valstybė nariai, mes galime ir apitikriai paskaičiuoti, apie kokią sumą eina kalba. Ir štai taip mes ir nustatėme tokį rezultatą, kad jeigu imame visas valstybės narės per šešerius metus, per visus etapus ir jeigu visos valstybės narės tikrai duotų patį geriausią rezultatą, kokią aš jums parodysiu už minutėlės, tai galutinė suma būtų nuo 1 iki 3 milijardų eurų, kurie galėjo būti išieškoti bendrai per visą šešerių metų laikotarpį. Tačiau faktinis rezultatas, kokį mes nustatėme visoje valstybėje narėje per mūtinį išieškojimą, buvo 0,7 procento. Toks rezultatas yra. Jūs galite kelti klausimą, ką tas procentas mums pasako. Šis procentas reiškia, kad išieškojimo rezultatas, nus, įvertinus visus nustatytus pažeidimus, jeigu eina kalba apie 100 eurų sumą, kiek mūtinės operacijų buvo patikrinta arba galėjo būti patikrinta, tai išieškota yra 70 centų. Jūs gal galvosite, kad tai nedaug. Tačiau per tą laikotarpį mes, pritaik... mes naudojame 2 procentų uh, tokį apitikrį paskaičiavimą ir jūs matysite, kad tas skaičius mažėja, aš už minutėlės jums ir tai parodysiu, bet kas dar svarbiau yra tai, kad pritaikius 0,7 procento kaip rodiklį mes galėjome palyginti valstybės nares ir pamatyti, kad yra labai didelių skirtumų. Kiekvienu etapu yra labai didelių skirtumų tarp e, tų valstybių narių, kuriuoms sekasi labai gerai ir tų valstybių narių, kuriuoms sekasi labai blogai. Čia yra rodiklis 20 prie 1. Galbūt tai įtakoja kažkokios labai ypatingos, labai specifinės situacijos susidariusios kažkokie vienoje ar kitoje valstybėje narėje tik tai vienerius metus, kas galėjo e, rezultatą kažkaip įtakoti. E, kad to būtų išvengta, mes e, visiems rezultatams visose etapuose naudojame labai konservatyvius paskaičiavimus. Ėmėme aukščiausią minus vienas valstybę narę ir um, žemiausią minus vienas valstybę narę ir patikrinome, palyginome jos kad būtų galima atsižvelgti būtent į tuos skirtumus. Taigi, tas skirtumas tarp o, o, geriausius rezultatus turinčios valstybės minus vienas ir blogiausius rezultatus turinčios valstybės minus vienas, skirtumas yra 10 prie vieno. Štai čia dabar matote e, paveikslėlį, kur yra palyginti galutiniai rezultatai. Na ir štai, galutinis rezultatas įvertinus visus šio proceso etapus. Kairėje pusėje matote Europos Sąjungą kaip vieną bendrą vienetą. Tai reiškia, kad paimame visas valstybės narės, jų vidurkius, sudedame kartu ir išvedame ES vidurkį. Tai yra e, vienetas. Tada visų kitų valstybių narių rezultatus, surenkat tradicinius nuosavus išteklius, sudėliojame, pritaikydami ES vidurkį kaip vienetą. E, mes galvojame, kad tas rodiklis rodo tik taip grina aprašoma statistika, tačiau neturi deontologinės vertės kaip patokios. Vis tik tai tai rodo labai aišku vaizdą. Nes taip pat čia matome ir skirtumus mm, tarp geriausiai mm, dirbančių ir blogiausiai dirbančių valstybių, ar geriau, to, tos, kurie geriausiai sekasi minus vienas ir tos, kurie um, blogiausiai sekasi minus vienas. Ir šie skirtumai yra ir struktūriniai. Ir dar vienas dalykas, kas daro įspūdį, pažiūrėjus į šį vaizdą ir visuose etapuose tas matosi, kad nėra taip sunku atskirti tas valstybės, kurioms gerai sekasi, kurioms normaliai sekasi, nuo tų, kurioms visiškai nesiseka. E, praktiškai visuose etapuose mes matėme, kad tie, kuriems sekasi normaliai, Mm, juda daug maž 30 plus 30 minus procentų nuo Europos vidurkio tokioje kreivėje. Tie, kuriems, toms valstybėms, kuriuoms sekasi labai gerai, tai tos virš 30 procentų kreivėje yra, o um, tos valstybės, kuriuoms labai blogai sekasi, yra žemiau nei 30 procentų. Taigi, jei pažiūrėtumėm, kam gerai sekasi, kam blogai sekasi, tai Tai tie dalykai yra susiję tik tai būtent su šio vaizdo galutiniu rezultatu. Aišku, tai yra pavadinimai ir skaičiai. Tai nėra valstybių narių sudėliojimas į kažkokią tai um, eilutę. Tai tik tai pa, pa, parodimas, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių dėl uh, tradicinių nuosavų lėšų išieškojimo. Ir kolega užsakė, kad uh, komisijos tarnybos stengiasi neutralizuoti visą tą žalą, kuri yra padaroma ES biudžetui per tradicinių nuosavų išteklių išieškojimą. Ir tikrai yra pasiekta labai gerų pozityvių rezultatų praeitie. Šis vaizdas taip pat rodo, kad galbūt vien to, kas yra daroma, nepakanka. Nes galbūt tie skirtumai taip pat gali būti paversti ir pinigais. Ir tuomet jau eis kalba apie milijonus. Galutinis grinasis rezultatas šešerių metų laikotarpiu, jeigu vertintumėm tą vaizdą, tai pagal mūsų apitikrius paskaičiavimus, uh, būtų nuo 2 iki 4 milijardų eurų, kurie galėjo būti surinkti valstybių narių mūtinių administracijų, jeigu viskas būtų sekėsi teisingai, gerai, pagal tai būtų, kaip kad geriausiai dirbančios valstybės e, dirbo, jeigu būtų dirbama. Ir jeigu būtų tinkamas, e, jeigu būtų tinkamų veiksmų imtasi ir pažeidimų atvejais, dar prisidėtų vienas milijardas eurų, taigi reikštų tai, kad būtų surinkta dar papildomai nuo 1 iki 3 milijardų eurų. Papildomai. Taigi pagal visus mūsų surinktus duomenys atrodytų, kad taip vis tik tai nėra padaryta. Todėl norėčiau Jums parodyti kitą vaizdą. Jei sutiktumėt su mumis kad šis skaičius 3 milijardai yra maksimali suma kiek buvo neišieškota tradicinių nuosavų išteklių, nes nebuvo žinoma apie juos, tai galime kelti klausimą, o kas tada padengė tas, tą, tą sąskaitą? Ir paskaitę ataskaitą pamatysite, kad mes pastabų dėl to nepateikėme, bet mm, mes norėjome pailustruoti atitinkamais vaizdais jums tai. Uh, Jeigu visos valstybės narės būtų dirbusios taip, kaip dirba dabar, tai tie 3 milijardai eurų būtų buvę sumokėti valstybių narių pagal, šią, e, pagal šį grafiką. Pavyzdžiui, Vokietija būtų turėjusi sumokėti beveik pusę milijardo. Kodėl taip yra? Kaip matote šiame paveikslėlyje, nuostoliai yra paskirstyti tarp valstybių narių pagal įprastinę paskirstimo sistemą, tai yra įmokas pagal e, bendras nacionalinės pajamas. Ir kodėl aš jums pateikiau Vokietijos pavyzdį? Todėl, kad Vokietija paprastai moka 20 procentų įmoką. Tai taip pat ir šių nuostolių padengimo atveju jį moka 20 procentų. Jūs galite klausti, ar tos valstybės narės, kuriams, kurios dirba gerai, turėtų būti baudžiamos dėl to, kad kitos valstybės narės dirba prastai. Čia vėlgi mūsų ataskaitoje apie tai nieko neparašyta, bet aš dabar savo pristatymę norėčiau Jums parodyti kitą um, paveikslėlį, tiesiog pailustravimui. Mes paskirstėme mm, E, tą naštą, kuri tektų kiekvienai valstybei nariai per įmoką skaičiuojamas nuo bendrų nacionalinių pajamų, e, kuri, tai yra tai, ką turi jos padengti dėl to, kad nesurinkta tradicinių nacionalinių um, išteklių ir paskirstėme tai pagal tai, kiek tai tektų vienam gyventojui. Štai matome, kai yra didelės bendros nacionalinės pajamos ir mažai gyventojų valstybėje narėje, tai tuomet valstybė narė moka daug daugiau nei tokia valstybė narė, kurioje yra daug gyventojų gyventojų, bet mažos bendros nacionalinės pajamos. Tai šis vaizdas jums rodo, kad Luksemburgas moka 11 kartų daugiau nei Bulgarija vienam gyventojui už tuos nesurinktus pinigus per um, tradicinius nuosavus išteklius. Taigi čia tiesiog tokie tradiciniai statistiniai duomenys, kad kažkas turi mokėti už tuos um, tradicinius nuosavus išteklius, kurie nebuvo surinkti. Ir paskutinis uh, vaizdas irgi iliustruoja tuos dalykus. Štai matote dvi skirtingas lenteles. Pirmoji yra tokia ta pati, kurią jau matėte ankstesnėje skaidrėje. Tai yra tas bendras rezultatas, kaip sekasi muitinėms surinkinėti šios mokesčius per šešerių metų laikotarpį, kaip jums sekėsi, o lentelė apačioje matote mm, kurios valstybės turi mokėti didesnės įmokas ES biudžetą. Ir tai raudonai matote pažymėtas valstybės narės, kurios daug turi įmokėti, bet kaip matote, tai yra tos pačios valstybės narės, kurios ir gerai surinkinėja tradicinius nuosavus išteklius. Taigi, paskaičiavimus visus tuos įvertinus bendrai, devynios valstybės narės kurios daug moka į ES biudžetą, apie 70 procentų e, įmokų skaičiuomų nuo BNP, taip pat jos labai gerai surinkinėja ir tradicinius nuosavus išteklius. Tai Jūs taip pat galite matyti ir kad daug pinigų būtų galima surinkti, jeigu pasitemtų tos valstybės narės, kurios prastai dirba šioje srityje ir kurių įmokos pagal BMP yra nedidelės. Taigi paskutinės šios dvi lentelės iš mūsų ataskaitos rodo galutinį rezultatą. Uh, jeigu nenorėtumėm į tai žiūrėti, kaip dabar žiūrime į e, muitinių darbą, surenkant tradicinius nuosavus išteklius, mes norėtumėm, jeigu, ne, jeigu norėtumėm, kad kažkas pasikeistų, tai mes jums štai siūlome tokias rekomendacijas. Būtų galima imtis veiksmų. Aš neskaitysiu visų šių išvadų ir rekomendacijų bet aš norėčiau kai kurias iš jų pakcentuoti, kad e, palistruočiau problemas. Visų pirma, komisija teisingai elgesi. E, kad galvoja, kad valstybės narės yra finansiškai atsakingos už tą žalą, kuri yra padaroma ES biudžetui, kai galima tai identifikuoti. Tačiau aš manau, čia reikėtų dviem keliais dirbti. Uh, ne tik šio vienu keliu, bet reikėtų ir antru keliu dirbti. Reikėtų ne tik, reikėtų ir prasne tą statistiką pasitelkti, kaip kad mes čia siūlėme, bet reikėtų dar ir visas kitas galimybės panaudoti ir pažiūrėti į tai, kaip iš tikrųjų sekasi surinkinėti tradicinius nuosavus išteklius ir koks yra to galutinis rezultatas. Čia yra veiksmų, kurių būtų galima imtis pagerinant galutinį šio proceso rezultatą. Vis tik tai turiu sutikti, kad tos sumos, apie kurias kalbame, atrodo pakankamai nedidelės, palyginus su kai kuriomis kitomis sumomis. Pavyzdžiui, jeigu būtų pagerintas nacionalinius sąskaitų statistikos e, aiškinimas ir e, vertinimas, tai tikrai būtų daug daugiau sutaupyta um, per įmokas nuo BMP. Tai aišku, jau reikėtų daryti nepriklausomai nuo to, ką mes čia siūlome. Valstybės narės turėtų daug griežčiau peržiūrėti savo procesus, kaip jos e, surinkinėja tradicinius nuosavus išteklius, jos turėtų derinti tuos duomenis, kurios turi e, duomenų bazėse ir atsiskaitinėti um, kruopščiau e, ir turėtų kritiškai įvertinti savo mūtinių sistemų darbą. Aš pastebėjau tai, kad štai uh, um, biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimuose taip pat e, kalbama apie tas kritinės pastabas, kurias išsakė Europos audito rūmai 2011 e, metų um, audito rūmų metinėje ataskaitoje aptardami, pavyzdžiui, sistemų efektyvumo e, klausimą, būtent kalbėdami apie tradicinius nuosavus išteklius. Tad uh, mes pristatome savo rekomendacijas jums, kad jūs galėtumėt pamastyti apie jas ir galbūt pritaikyti savo tolesnėme darbe. Dar yra ir daugiau skaidrių, kurias mes parengėme ir pateikėme jums, kurios pailustruoja tuos dalykus, ką mes jums pasakoja. Aišku, diskusijose mes galėtumėm ir plačiau pakomentuoti tuos dalykus. O dabar ačiū Jums uždėmesi. Köszönöm eh, Spence és David uraknak az Tai Labai ačiū. Norėčiau padėkoti ponams Spence ir Deivis už tai, kad jie pasidalino tokiamis vertingomis mintimis. Nežinau, ar kolegė Delengė dar turėtų kokiu nors pastabų arba klausimų prieš prasidedant mūsų diskusijai. Taip, jeigu taip, žodis jums prašom. Ja, ik, ik zou natuurlijk met name graag de reactie horen uh, van de Europese Commissie. Na, Norėčiau išgirsti, ką turės pasakyti Europos komisija, nes jeigu teisingai su, supratau, ataskaita labai techninė, bet, kaip suprantu, skirtumai tarp valstybių narių tokie dideli, kad jeigu kiekviena valstybė narė dirbtų taip pat gerai kaip geriausia valstybė narė, tai, tai reikštų, kad per tą laikotarpį būtų išieškota papildomai 3 milijardų eurų. Tai yra 500 e, milijonų eurų per metus būtų sutaupyta. Ir tai vien tik tai e, tokioje nedidelėje kategorijoje, kaip tradiciniai nuosavi ištekliai. Tai įdomu sužinoti iš komisijos, ar pripažįsta tos dėlių skirtumus tarp valstybių narių, ar E, pripažįsta tiesiog, kad kiekvienos valstybės rezultatai skirtingi, skirtingas požiūris taikomas, nes, kaip pastebėm, dažnai komisijoje sakoma yra taip, nustatome taisyklės europinių lygmenių. Ir taip yra ne tik tai kalbant apie biudžetą, taip yra ir kalbant apie aplinkosaugos teisės aktus, taisyklės yra europinės, tačiau kalbant apie kontrolę, stebėseną, e, tai sprendžia valstybės narės ir jeigu valstybių narių rezultatai skiriasi, na, labai gaila, bet taip jau yra. bet e, mm, Įdomu sužinoti, ar komisija mano, kad tai, kas išieškotina, anksčiau ar vėliau e, bus išieškota, bet e, tarkim, daug kas jau yra, kaip yra 12 metų, kas man yra įdomu. Tai ar yra čia komisijos atstovas? Nes mano klausimas būtų toks, kokiu iniciatyvu imsis komisija dabar, kad užtikrintų, kad valstybės uh, gerintų savo veiklos rezultatus, kad mažintų tokius didžiulius skirtumus. Tad pirmas klausimas komisijai, ką darysite, ar jūs ir toliau tiesiog konstatuosite, kad yra tokie didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių rezultatų, nes vis dėlto kalbame apie didžiulės e, sumas per metus. Ir kitas mano klausimas būtų um, tyrėjams. Ši metodologija skirta lėšų išieškojimui, bet tai turbūt būtų naudinga ir kitose sritise. Nes e, turbūt, kalbant apie struktūrinius fondus, būtų galima išieškoti didelę sumą, tai ar galima pasinaudoti tą pačią metodologiją, e, tarkim, kalbant apie nacionalinės lėšas e, struktūrinių fondų srityje. Ir įdomu būtų išsiaiškinti, kiek būtų galima ten išieškoti, sutaupyti. Na, Man, aišku, nelab, nelabai įdomu, kaip kiekvienai atskirai šaliai um, sekasi. Tarkim, e, Niderlandai e, dirba vis e, praščiau, daug darbo lieka atlikti, tai mano šalis, bet kas įdomu yra, tai kaip Europa ateityje, kaip vienas vienetas galėtų dirbti geriau. Nes dabar, kaip suprantu, uh, Mm, tiesiog yra taip, kad neišieškomi 3 milijardai eurų. Ir turbūt tai nėra geras Europos valdysenos pavyzdys, to savo valstybėse negalėsime lengvai paaiškinti. Taigi pirmas klausimas komisijai, ką komisija darys, ir antras klausimas tyrėjams, ar tą pačią metodologiją galėtumėm pasinaudoti kitose sritise kurios yra susijusios, pavyzdžiui, e, su e, bendru lėšų valdymu valstybėse narėse. Ačiū. Aš tikiuosi, kad e, tikrai bus lengva atsakyti kolegės klausimus. Norėčiau pasveikinti kolegą Sorti, kuris e, atstovauja Europos komisiją. Jis yra iš generalinio biudžeto direktorato. Iš karto jam ir suteikiu žodį, prašom. Uh, you, Chairman, and... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, biudžeto kontrolės e, komitetui už tai, kad e, užsakė šitą tyrimą, mes jį nagrinėjome įdėmiai. Kalbant apie ES tradicinio nuosavų išteklių išieškojimą, išgirdau komisijai išduotą klausimą, bet vis dėlto norėčiau pradėti nuo mūsų pradinės šitos ataskaitos analizės, jei leisite. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad žinoma pripažįstame, kad e, yra tarp valstybių narių skirtumų kalbant apie. Apie uh, muitų ir skolų mutinį išieškojimą yra, yra pažeidimų, kadangi taikomos yra nacionalinės procedūros, nacionaliniai teisės aktai. Uh, reikėtų viską vertinti tinkamame kontekste. 98 procentai e, tradicinių nuosavų išteklių nustatytų valstybių narių yra tiesiogiai perdodami ES biudžetui, tai iš tikrųjų kalbame, e, kalbant apie pažeidimus, e, tai kalba eina apie labai nedidelę dalį tradicinių savų išteklių. tai, tai būtų 2 procentai. Iš tiesų, tyrimas atkreipė dėmesį į įdomius desningumus, kurių komisija nežinojo, nes e, tyrimo baziniai duomenės arba buvo paskelbti komisijos arba pateikti e, komisijos e, tyrimo grupiai Tačiau manome, kad e, toks statistinis požiūris yra labai teorinis, remiantis e, e, globalią analizę. Galbūt tai nebūtų geriausias būdas trūkumams spręsti valstybėse narėse. Ir kad būtų, būtų galima panaikinti ta, tuos galimus nuostolius ES valstybėse narėse. Tad turime metodologinių nuogastavimų dėl uh, tyrimo ir e, norėčiau jais ir pasidalinti su jumis. Pirmiausia, tyrimė yra kalbama apie e, atskaitos e, normas susijusias su pažeidimais. Tyrimo, tyrimo metu taikytas panašus požiūris kaip ir komisijos metiniuose OLAF ataskaitose. Atskaitos normos yra nustatomos tokiu būdu ir skelbiamos. Vis dėlto tyrimė einama kur kas toliau darant išvadas apie šias normas. Ir pagrindinė prielaida yra tokia, e, kad pažeidimų lygis valstybėse narėse yra vienodas. Toks statistinės požiūris ne, neatsižvelgia į realias sąlygas, nes gali būti ekonominių, komercinių skirtumų valstybių narių aplinkoje. Ir tai turi įtakos pažeidimų lygmenį ir mūsų požiūrių. Būtų pernelik platus požiūris galvojant, kad jeigu, did, jeigu e, didelė e, skaitos norma yra, e, tai yra didelis e, pažeidimų lygis. Tiesą sakant, e, valstybės narės turėtų galbūt e, didinti mokymų apimtis, siekiant gerinti ūkio subjektų veiklą. Valstybės narės imasi tų veiksmų. Tyrime atkreipė e, dėmesį tas valstybės narės, kur geri rezultatai, tai yra Vengrija, e, Lietuva, Latvija, Rumunija. Ir nekalbėsiu apie tikruosius rezultatus, bet norėčiau tik tai iškelti e, tokį klausimą. Tos valstybės įmoka labai mažai. Tik tai apie 2 procentus uh, tradicinių nuosavų išteklių, tai ar statistiškai būtų tinkama daryti išvadas visos sąjungos mastu? Dėl mm, išieškojimo vertinimo, tai kas, kas metus tai nustatyti, kaip siūloma tyrėme, turbūt nelabai būtų pagrista, nes ilgas lai, laikotarpius. Dėl uh, prastų rezultatų tyrimai yra pasakyta, kad uh, pažeidimai sudaro 20,45 procentus, bet jei paimtumėm ilgesnį laikotarpį, ne metus, nuo 6 iki 11, tai uh, išieškojimų norma yra beveik 70 procentų. Ir šią prasme, pavyzdžiui, Belgijos rezultatai būtų geri, geresni negu Europos vidurkis. Tyrime nustatyta, kad išieškojimo norma ES mastu yra 20,45, kaip matome, ilgesnių laikotarpių išieškojimo norma yra 57,7 procento. Tai uh, tas procentas yra kur kas didesnis negu skaičius pateikiamas tyrimė. Ir šiame kontekste taip pat norėčiau e, paminėti analizę mūsų atliktą devintųjų Olafo ataskaitoje. Tai e, yra um, istorinės istorinė išieškomo norma. Ir ta analizė rodo, kad beveik 80 procentų atvejų sumos išieškomos. Tad ta, ta prasme bendras išieškojimo vaizdas, kaip pavaizduoti, yra teisingas. Bet tai neapima visų išieškojimų e, tipo, nes, aišku, kurios valstybės narės turi reikalo su visai kitokio tipo e, pažeidimais e, negu, negu kitos valstybės narės. Ir, tarkim, gali būti, kad ūkio subjektas tiesiog deklaracijoje padarė klaidą, o O tarkim, galbūt kitais atvejais tai yra organizuoto nusikalstamumo atvejas. Tai e, štai kas mus neramina jo tyrimė ir jo požiūrėje kad e, ta bazė paimta labai e, siaura, nesižvelgiama į konkrečias aplinkybės, konkrečias specifines priežastis, labai siauras statistinės požiūris, neatsižvelgiant į istorinę raidą išieškojimo atveju Ir be to, žinoma, tai turi ir įtakos e, patikimumui tų vertinimų. Buvo paminėtas skaičius nuo 1 iki 3 milijardų eurų ir aš nematau uh, tokių sumų įrodymo, kuris būtų pateiktas tyrimė. Uh, Tad nors e, reikėtų pasakyti, kad e, tyrimas e, kelia nerimą, mes tarkim nežinome, kodėl yra tokie skirtumai tarp valstybių narių ir galbūt būtų įdomu sužinoti pagristas priežastis. Pristatymo metu buvo minėta, jog tai buvo teorinis tyrimas Ir aš norėčiau akcentuoti šitą pareiškimą prieš darant išvadas dėl skaičių patiktų tyrimę. Taigi, ką komisija daro, kad pagerintų valstybių narių darbo rezultatus? Žinoma, visų pirma, susitelkėme ne į tuos 2 procentus, bet į bendrą e, sumą tradicinių savų išteklių. Mūsų stebėsena yra siekiama, kad e, būtų nustatytos visos sumos tradicinių savų išteklių ir kad tai būtų laiku pateikta komisijai. O dėl tų e, dviejų procentų taip pat įmamasi labai įvairių veiksmų. Valstybės narės privalo. privalo pateikti uh, ataskaitą komisijai dėl visų sumų, kurios viršė 50 tūkstančių eurų ir kurių negalima išieškoti. Komisija vertina ataskaitą ir vertina tai, ar valstybės narės ėmėsi tinkamų e, veiksmų. Ir galėčiau pasakyti, kad 6-11 metų laikotarpiu išnagrinėjome 1400 tokių ataskaitų gautų iš valstybių narių ir ketvirtadaliu atveju kėlėme klausimą dėl valstybių narių veiksmų, tai buvo susijęs su 100 e, milijonų eurų. Ir tokiais atvejais valstybės narės buvo atsakingos ir turėjo kompensuoti nuostolius. Taigi e, yra tokia valstybių narių informavimo prievolė, tai labai e, atidžiai stebi komisija vykdomos patikros vietoje. Tad e, manau, kad toks e, būdas labai veiksmingas, siekiant patikrinti valstybių narių veiksmus, remiantis konkrečiais e, dokumentais, nesiremiama prielaidom ar statistika, remiamasi realiais rezultatais. Ir kai valstybės narės turi kompensuoti nuostolius, tai yra paskata valstybėm narėm šalinti trūkumus dėl kurių susidaro tokie nuostoliai. Ir matėm pavyzdžių, e, kai valstybės narės, reaguodamos į komisijos veiksmus, ėmėsi tobulinti e, savo e, sistemą. Mes e, turime e, patikrų e, sistemą, patikrų vietoje metu stebime, kaip valstybės narės imasi vykdyti veiksmus, siekiant išieškoti tradicinius nuosavos išteklius ir, kaip sakiau, uh, kai nustatome, kad e, valstybės narės yra padarę administracinę klaidą arba netinkamai e, veikia, mes laikome, kad valstybė narė yra finansiškai atsakinga už patirtus e, nuostolius. Ir tai patvirtina ir Europos teisingumo teismo praktika. Laikomės tokio požiūrio, skatinama valstybės narės gerinti savo uh, sistemas, nes jos yra atsakingos už prarastus tradicinius savus išteklius. Tokie veiksmai yra prevencinė prievonė, siekiant, kad nebūtų tradicinių nuo savų išteklių, žinoma, prie to prisideda kitos valstybės narės ir savo nacionalinės pajamas. Mes jau daug metų atliekame patikras valstybių narių Um, rizikos vertinio sistemų, siekiama užtikrinti, kad būtų saugikliai, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai. Dėl tyrimo rekomendacijų, tai norėčiau pasakyti, kad mes stebime e, tendencijas e, ir išieškojimo e, veiksmų ir, ir normų Rezultatai skelbiami kasmet. Ir planuodami patikros veiksmus atsi, atsižvelgiame į nustatytus desningumus. Ir mes taip pat dalėmės su valstybėm narėm savo analizės rezultatais, kad padėtumėm valstybėm narėm į tai atsižvelgti, atliekant savo pačių rizikos analizę. Žinoma, mes atsižvelgsime į tyrimo rezultatus, atlikdami savo riziką. Ir kai e, svarstysime savo tolesnius veiksmus dėl tradicinio savo išteklių. Tačiau kalbant apie uh, konkrečių rekomendacijų įgyvenimą valstybėse narise, uh, tai e, manome, kad to negalima grįsti teoriniam statistiniam studijom ir prielaidom dėl to, kaip e, dirba valstybės narės. Čia galima remtis tik tai e, objektyviais, patikimais ir įrodytais e, vertinimais e, atliktais e, komisijai atliekant savo stebėsinos ir kontrolės darbą. Dar tyrimė yra e, rekomendacija, kad e, surinkimo mokestis turėtų būti siejamas su šeškojimo rezultatu. Ir turėčiau pasakyti, kad dabar nėra teisinio pagrindo tam ir abiejų ir bus. Ir tiesą sakant, būtų labai sunku rasti patikimų konkrečių palyginamųjų rodiklių tokiai sistemai. Manome, kad geriausias būdams, būdas galimiem nuostoliam likviduoti, jeigu tai sukėlė netinkami valstybės narės būtų remtis konkrečiomis ir patikimomis išvadomis. Ačiū toliau žodis ponai Gajar. Ačiū pirmininkė. Prisipažinsiu, nelabai esu likščiol įsigilinęs į šias problemas. Mes rengdami pranešimą dėl biudžeto įvykdymo nedaug dėmesio skiriame šiai temai. Aš esu dėkingas, kad ir šešėliniai pranešiai mane, kad reikia daugiau dėmesio skirti e, išlaidoms. Na, o iš kur atsiranda pinigai ir iš kur ES gauna visas lėšas, e, E, kurių jai reikia pagal sutartį, tai yra kitas klausimas. Taryboje apie tai taip pat yra diskutuojama, nuolat kalbama apie tai, kas ir kiek moka į ES biudžetą. Tos sumos, apie kurias kalbame, labai nutolusios nuo tų sumų, dėl kurių buvo ginčiamasi taryboje ir jos labai nutolusios nuo tų sumų, kurių mums reikia, kad galėtumėm baigti vykdyti 2012 metų biudžetą. Na bet kągi. Vis dėlto reikia laikytis savo prievolių ir paisyti ES finansinių interesų. Aš norėčiau pateikti vieną klausimą komisijos atstovui, o taip pat ir mūsų specialistams. Kaip aš viską suprantu, tai valstybių narių įnašai arba indėliai, kurie gauti ne iš tradicinių išteklių, tai yra muitai, um, taip pat ir mokestis už cukrų, patenka į bendras nacionalinės pajamas. Taigi galbūt valstybė narė neveikia um, optimaliai išieškodama tuos muitus, kurie iš tikrųjų priklauso ES. Kaip aš viską suprantu, valstybė narė taip pat turėtų būti suinteresuota, kiek įmanoma daugiau pinigų um, um, gauti iš muitų. Tai taip pat svarbu, nes valstybė narė pasilieka savo apie 20 procentų iš surinktų muitų. Taigi visi turėtų būti laimingi. Dar vienas pastebėjimas arba klausimas. Dėl deklaracijos nedeklaruotų muitų sumų, kurių neišieško valstybės narės. Ir koks yra jų ryšys su bendra priekybos apimtimi arba sustarimu dėl priekybos? Komitetas jau nagrinėjo tokį klausimą. Mes siūlėm, siuntėm ir delegacijas į Rotterdamą, Antverpeną ir nagrinėjome, ar iš tikrųjų gauname iš valstybių narių tiek muitų, kiek jų galėtumėm gauti. Galbūt aš nelabai teisingai supratau tyrimą, bet man atrodo, kad tarybo taikymos rytis yra tik ta suma, kurią apie kurią valstybės narės pranešė. bet mes neturime jokios informacijos apie tai, ar, tarkim, muitinė nedirba plaidžiai, galbūt praradome dėl to kažkokias pajamas. Ir dar vienas klausimas tyriejams. Jūs pateikėte rekomendacijas ir komisijai bei valstybėms norėms. Taip, aš pritariu, bet kur valstybės narės viską turėtų aptarti. Galbūt reikėtų sakyti, kad tai yra rekomendacijos tarybai. Aš kaip politikas Europos Sąjungos lygmenių visus dirsta problema, kad valstybės narės tiesiog išvengia atsakomybės. Jos atlieka savo funkcijas geriau ar prašiau, dažniau prašiau, uh, Na, o paskui taryba pasiūlo, arba komisija pasiūlo patvirtinti biudžetą, galbūt kai kurios valstybės narės ir atveju ir nepatvirtina, bet valstybės narės turėtų ir tarpusavį diskutuoti apie tai, kaip jos vykdo užduotis. Yra valstybių narių, kurios tas užduotis geriau atlieka, yra tokių, kurios prašiau. Na, aš tikrai ciniškai vertinu galimybę, kad koks neteisingas žodis gali sukelti trečią pasaulinį karą. Aš gana skeptiškai nusiteikęs uh, dėl to. Aš manau, kad turime galvoti apie esminės problemas. Valstybės narės neturėtų elgtis tarpusavį taip, tarsi grėstų naujas pasaulinis karas. Mes tarsi žaidžiame pingpongą tarpusavyje. Europos parlamentas bado pirštų į valstybės narės, kad jos prisimtų atsakomybę, valstybės narės nenori atsakomybės prisimti, taryba problemą tiesiog stumia link komisijos. Na ir vėlgi komisija sako, kad valstybės narės turėtų veikti efektyviau. Ir Europos parlamentas norėtų būti veiksmingesnis, bet mums trūksta partnerės tarybos. Galbūt komisija irgi galėtų pasisakyti šiuo klausimu. Man nepakaktų žodžių, tai ponas Gajar, jūs teisus. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs man paaiškintumėte, jeigu aš neteisingai supratau visą situaciją. Ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti, dėl to siūlyčiau dar kartą suteikti žodį Europos komisijai. Paprašysime e, Europos komisijos atstovą atsakyti pono Gajer klausimus. Bet prieš tai žodis poniai Delange, o tada ir komisijai. Prašysiu, kad komisija atsakytų per dvi minutės. Taip pat prašau ir ekspertų kalbėti nelgiau kaip po keturias minutės, kai jie atsakinės į pateiktus klausimus. Uh, Na ir galiausiai, dar galiausiai steiksiu žodį ir poniai Delengė. Ačiū prieš suteikiant žodį komisijai. Reikėtų pasakyti, kad aišku, tai yra tik tai modeliai, gal galima rasti priežasčių, kurios paaiškintų, kodėl realybė sudėtingesnė nei modeliai, bet, na, bent jau turime kažkokį tai modelį, o ką aš prisimenu prieš keliarius metus komisiją, ką parlamentui sakė, kad, na, viskas daroma ad hoc pagrindu. O čia štai modeliai gali bent jau identifikuoti tam tikras tendencijas, tam tikrus rodiklius per tam tikrą laikotarpį. Tad tikrai labai įdomu yra tai, ką mes mes čia matom. Ir aš galėčiau, norėčiau paklausyti dabar komisijos poros klausimų, kuriuos atsakytų į taip ar ne. Ar yra tų skirtumų tarp valstybių narių rezultatų, kai eina kalba apie šių lėšų surinkimą, tradicinių nuosavo išteklių surinkimą? Taip ar ne? Yra skirtumų ar ne? Antras klausimas. Ar. Mm, tai pasitarnautų ES interesų labų, jeigu mes visi pajudėtumėm arčiau link tų valstybių, kuriam sekasi geriau šioje srityje. Taigi, du klausimai, į kuriuos noriu, kad komisija atsakytų taip ar ne. Ypač, kai matau tokius skaičius, pavyzdžiui, dėl B sąskaitų. Čia sąskaitos yra tos, kur lėšos turėtų teoriškai keliauti į Europos komisiją, tačiau lieka valstybių narių lygmenių. 30 procentų tų, taip, tų žymiųjų B sąskaitų yra vienoje valstybėje narėje. Tai aš vėlgi noriu aiškaus atsakymo, taip ar ne. Ar yra skirtumų tarp valstybių narių, kaip joms sekasi surinkinėti šios ryties mokesčių? lūkesčius ir ar dėl ES interesų labo būtų vertinga, vertėtų judėti link to lygio, kokiame yra geriausiai dirbančios dabar valstybės. Taip ar ne? Ačiū. Tisztelt képviselője a szó. Ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį Europos komisijos atstovui. Jums skiriamos dvi minutės. O paskui paprašysiu mūsų svečių, mūsų tyriejų dar skirti po keturias minutės pateiktiems klausimams atsakyti. Na ir galiausiai dar suteiksiu galimybę pasisakyti poniai Dalengę tam, kad jie apibendrintų diskusiją. Sorry, micro, please. First, for the question that what happens for the, for the... Visų pirma, dėl tradicinių išteklių, kurie valstybių narių nesurenkami dėl klaidų ar um, nekropštumo atliekant tuos veiksmus. Taip, tiesa yra ta, kad um, dėl ES biudžeto subalansuotos sistemos visos tos sumos, kurios nei, nes neišieškomos per tradicinių išteklių surinkimą, tai turi būti paskui kompensuojamos e, per valstybių narių įmoką skaičiuojamas do BMP. Taigi, jeigu čia yra kokių tai nuostolių dėl kažkurių valstybių narių nekropštaus darbo, e, nepareigingo darbo, tai aišku, tai turi būti kompensuojama per valstybių narių įmokas nuo BMP. Todėl mes ir taikome finansinės atsakymą atsakomybės e, principą valstybėms narėms e, per savo veiklą taikomą valstybė narių atžvilgių, jeigu matome konkrečių problemų, konkrečių e, klaidų, ar tai būtų struktūrinių, ar tai individualių. Ir dėl to susidaro nuostoliai ES biudžetui, tai mes reikalaujame valstybių narių apmokėti tuos nuostolius. Aišku, valstybės narės ne visuomet sutinka su tokiu požiūriu ir yra buvę ir bylų, uh, Mm, teisme dėl tokio požiūrio taikymo ir teismas yra patvirtinęs, kad e, teisingai taikome tokį požiūrį. Tai manau, kad turime būtent ir, ir, ir toliau laikytis to negalime dabartinios bazės pagrindų atak, užsipulti valstybės ar ne, stat, vien statistinės analizės pagrindų. Mes turime konkrečių turėti, m, mm, konkretų pagrindą turėti, e, turim, tai yra konkrečius patikrinimus ir jų rezultatus turėti, kai valstybėms narėms kažką sakome. Taigi mes tiesiog stengiamės e, iš, išvengti, aišku, per turimas priemonės tokios situacijos, kur kitos valstybės narės turėtų apmokėti tą sąskaitą, kuris sudaro dėl kitų kalties. Dabar ar yra skirtumų atliekant šį darbą, tai aš manau, kad taip, tikrai yra, kai skirtingų valstybių narių administracijos veikia skirtingai ir tikriausiai nerasime dviejų valstybių narių, kurios veiktų absoliučiai vienodai. Visuomet yra skirtumų. Ir dabar tas klausimas, ar tie skirtumai pateisina tas sumas, kurios yra cituojamos e, studijoje, na, aš abejočiau pasiremdamas mūsų analizę. Jeigu mes per savo veiksmus nustatome skirtumų, kurie aiškiai rodo, kad valstybė narė nepareigingai atliko darbą, tai aišku, mes reikalavome sumokėjimo. Ir čia tokiu būdu reikia spręsti tos klausimus. Analitinės studijos yra įdomios, jos išiškina tam tikras tendencijas, tačiau jos gali tik tai tam tikrų minčių suteikti, kur reikėtų galbūt sutelkti kontrolės veiksmus į ką labiau nei kitur, bet tik tiek. Mums visų pirma reikia patikrinimų ir objektyvių, patikimų tų tikrinimų rezultatų. Taip, labai naudinga būtų, jei kiekviena valstybė narė veiktų taip, kaip veikia geriausiai dirbančios valstybės narės. Aš visiškai pritarčiau tokiai pozicijai, tai būtų pati geriausia situacija. Ir žinoma, mes to ir siekiame per savo inspekcijos kontrolę, e, gairias, kurias pateikėme valstybėms narėms. Uh, Aš tai, pavyzdžiui, tik pateikėm visą paketą rekomendacijų, kriterijų, pagal kuriuos mes vertinsime juos, jų valstybių narių veiksmus kontroliuodamės, kad jos galėtų tinkamai pakoreguoti savo, pavyzdžiui, išieškojimo procedūras. Ačiú. Szakértő kollégáknak adom meg a szót. I'd like to start, and then I'll pass the, the microphone to... Pradėsiu pirmas, vėliau perduosiu žodį kolegai. Visų pirma, džiaugiuosi, kad komisija e, išsamei nagrinė savo pačių skelbiamą statistiką ir tiesą sakant, aš bandžiau pasimduoti komisijos statistiką sistematiškai. Ir um, Norėčiau pasveikinti komisiją, kad jį tai daro. E, Deja, man šiek tiek liūdna, kad komisija negalėjo padaryti sisteminių išvadų, kurias mes padarėm, tačiau e, esu tikras, kad tai pirmoji diskusija šio klausimo ir 2 procentai iš 100 procentų, kurie dabar nesurenkami, tai iš tiesų yra tas e, skaičius, kurį reikėtų vertinti Na, kaip didelė, tai yra 3 milijardai ir e, bet, bet kam e, turbūt 3 milijardai didelė suma. Antra. Būna, kai komisija valstybės narės uh, kalbasi šiuo e, klausimu, pavyzdžiui, patarim, patariamajame nuo savo išteklių komitete. Tačiau iš patirties galiu pasakyti, jog tokios diskusijos yra gan diplomatiškos, e, nors būtų galima tikėtis, kad ten tiesiai šviesiai bus kalbama, ypač kai galima įrodyti, kad valstybių narių rezultatai žymiai skiriasi. Tai klausimas iš tiesų yra toks. Ūkio subjektų mokėjimo pervedimas ir pavirtimas mokesčių mokėtojų mokėjimu. Ir tai atrodytų uh, E, kaip ir e, subsidija ūkio operatoriui. Jie tada išvengia mokėjimo ir turbūt to palankiai nevertintų nei parlamento nariai, nei valstybės narės. Dabar perduosiu žodį Ansui e, Davidsui, kuris galės aptarti konkretesnius klausimus, bet norėčiau prieš tai atkreipti jūsų dėmesį į vieną iš pasiūlymų. Tai žinoma e, svarstytina. Ir galbūt 25 ar 20 procentų, kurios galėtų susigražinti valstybės narės už valdymą, e, kad tai galėtų būti lankstus skaičius ir galėtų priklausyti, priklausyti nuo to, kaip veiksmingai, veiksmingai valstybė narė dirba. Ir aš manyčiau, kad e, ta, ta mintis būtų įdomi. Ačiū. Keletas papildomų pastabų dėl užduotų klausimų. E, norėčiau aiškiai pasakyti apie panaudotus e, duomenis. E, tai buvo teorinis tyrimas, bet duomenis panaudoti gauti iš komisijos. Tai arba vieši duomenis, arba prieinami duomenis, kurių paprašėm iš komisijos ir gavom. Ką mes padarėm, tai tik tai susijome tuo, e, tuos viešus duomenės su, su, su tom damiom ten, tendencijom. E, komisija viską uh, pateikė uh, pagal vienerius ataskaitinius metus, o mes susijome per šešerių metų laikotarpį ir tai išryškino įdomias tendencijas. Nesileisiu techninių klausimų uh, detalės, bet uh, Jei tik tai buvo domenų, kurie galėjo būti aktualūs mūsų tyrimui, mes atsižvelgiam į tos duomenis. Taip, e, istoriniai e, rezultatai, mes labai to domėjomės, nes e, tai rodytų, kaip istoriškai gerai valstybės narės vykdė išieškojimą. Bet mes peržvelgėme atitinkamų šešerių metų Olafo ataskaitas ir E, žiūrėjome, kokios yra išieškojimo normos pagal metus, bet vienerių metų normų trūko ir negalėjom pasinaudoti. Uh, Ir galime, aišku, pasakyti, pasinaudosime vienerių metų išieškojimo normų, bet įsivaizduokime, jeigu tai būtų 70 ar 80 procentų, tai uh, uh, koks būtų bendras e, rez rezultatas. Ir mes nustatėme, kad tai buvo tik tai 6 milijonai eurų, nes toks yra skirtumas uh, tarp tos sumos, kuri buvo išieškota, tai 43 procentai ir 80 procentų. Tai, tai būtų daugiausia E, pusę milijardo eurų ir iš esmės tai mūsų išlaidų nepakeistų. Ir trečia, ir tai galbūt kur kas svarbiau yra, mes e, nurodėme, kad tai, ką komisija daro, labai teigiama. Jeigu jie e, nustatė žalą ES biudžetui, buvo priimtas sprendimas ir kaltininkai buvo nubausti. Uh, E, tačiau tai yra naudinga, jeigu tik tai nagrinėjai, ką, e, ką padarė valstybės narės, o ką mes darėme, pasinaudojame strateginiais domenim, kad e, parodytumėm, ko valstybės narės nepadarė. Ir iš tiesų negalima nustatyti tokių, tokios žalos biudžetui, jeigu susitelkia tik tai auditus, e, patikras, e, kontrolę. Tai jeigu paėmė rezultatų duomenis platesnėje sistemoje, mes tai padarėm, tuomet gali e, nagrinėti tai, ko valstybės narės nepadarė, nors turėjo. Ir būtent tuomet mes atlikome tą apytikrį skaičiavimą. Iš tiesų, apytikrį skaičiavimas yra teorinis, tačiau esam tikrai, jeigu panagrinėtumėm tai, ką valstybės narės. Uh, turėjo padaryti ir jeigu e, būtų galima tai vertinti e, eurais, e, tai būtų atitinkamai kitokios išvados. Ir dabar atsakysiu poniai Langė. Ar tai būtų tinkamas modelis kitose Europos biudžeto sritise? iš, iš pat pradžių mes turėjome tokią e, preliminarią e, idėją, kad galimi skirtumai. Kai pradėjom tyrimą, pasirodė, kad ty, kad skirtumai yra visur, jų yra esminių struktūrinių ir kai e, nustatėme, kokia priežastis buvo, e, konkrečiai tų skirtumų tarp valstybių narių e, išieškojimo e, srityje ir pažeidimų srityje, e, čia iš tiesų valstybės narės turi daryti tą patį, tai mes supratome, kad tai galima būtų pritaikyti e, ir kitose ES biudžeto klausimo srityse. E, mes tai atlikome e, muitiniu srityje, tai šešerių metų e, laikotarpiu. Tai sudaro 127 e, milijardus eurų, 22 milijardus e, vieneriem metam ir iš tiesų kalbant apie bendrą išlaidų valdymą, tai būtų galima pritaikyti ir mūsų uh, preliminari išvada buvo tokia, kad penkis kartus ten sumos yra didesnės, šimtai milijardų eurų, tačiau kalbant apie pajamas e, ir iškiniai daugmaž panašus ir aišku, mes e, ir e, galbūt kaip mes nustatėme, kalbant apie pajamų uh, sritis, tai uh, sritį tai reiškiniai yra panašus kaip uh, ir išlaidų uh, srityje. Ir jei pažvelgtumėm į pažeidimus, ir tai galima rasti tose pačiose Olafo ataskaitose, ten pastebėtumėm tos pačius mechanizmus. Tai esam tikri, kad ir kitose biudžetos rytise tai būtų galima panaudoti. Paskutinė pastaba dėl to, kaip tai būtų galima vertinti. Buvo išsakyta pastaba dėl vadėties Belgijoje ir Niderlanduose, kadangi buvote nuvykę į e, Rotterdamą ir Antverpeną, tai turbūt pastebėjote, kad e, situacija ten pan panaši. Du dideli uostai, nedidelės valstybės, panašios ekonominės sistemos ir pažvelkite mūsų skaitrės apie nustatymo e, etapą ir e, nu, nustepsite, kaip e, skiriasi aptikimo rezultatai Belgijos ir Niderlandų valdžios institucijos. Institucijų tai tai galima padaryti visose etapuose ir visais klausimais. Tad tuo norėčiau baigti mūsų pristatymą. Nes e, tikiuosi, kad patiktas pavyzdys yra pakankamai iškalbingas. Dėkui. Mėly kolegos, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar periname prie kito. Tai yra Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Yra parengta nuomonė šią temą. Pranešėjas yra Teodoros Skilakakis. Jis mums pranešė, kad dabar yra užsijėmęs ir negali atvykti posėdį šiandien, kadangi turime labai nedaug laiko. Tai e, dar priminsiu, kad um, nuomonė yra parengta tik angliškai. Aš pasiteirausiu, ar šioje posėdžių salėje kas nors turėtų klausimų arba pastabų dėl šios nuomonės. Nematau, kad kas nors prašytų žodžio. Norėčiau kolegoms pranešti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 22 dienos 12 valandos vidurdienio.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 Atsiprašau dėl trumpos techninės pertraukėlės. Yeah. You would prefer to stay. Okay. Oh, okay. Uh, oh sorry. Please uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselőtársaim, rátérünk. Uh, Mėly kolegos, dabar eikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Pakalbėsime su panu Herbert Beš. kuris yra Olaf narys, Olaf priežiūros tarybos narys. Sveikinu poną Beš atvykus į Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetą. Be abejo, kaip buvusio mūsų komiteto pirmininkui, jums pasiūlėme ateiti atsisėsti į priekį, podiume. Jūs vis dėlto pasakėte, kad labiau norėtumėte likti savo dabartinėje vietoje. Aš jums ir iš karto suteiksiu žodį. Prašau mus informuoti šią temą, prašom. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Danke für die. Ačiū, pirmininkė. Viskas, ko puikiausiai veikia. Barotra veikia. Ačiū, ponios ir ponai. Labai mielai čia atvykome padiskutuoti apie OLAF reglamento keitimą. Norime pasakyti savo nuomonę. Ačiū už jūsų pakvietimą. Kaip žinia, jau ne vienerius metus šis klausimas yra Europos institucijų darbo tvarkėje. Mes šiek tiek vėluojame dėl to seno reglamento. Tam buvo numatytas e, trijų metų veikimo periodas. Mielai čia atvykome ir dėl to, tam, kad e, ne vien tik dėl, iš pagarbos Europos parlamentui, ne, mes tiesiog norėjome Europos parlamentą dar informuoti ir apie tai, kaip Mes vertiname visą situaciją. Jau daugiau kaip vienerius metus mes dirbame ir kokias išvadas mes padarėme, stebėdami ir tirdami įvairius e, atvejus. Kalbant apie reglamento projektą, dėl kurio dėrėjosi institucijos ir taip vadinamai ISIP. Tai yra um, nurodymai pareigūnams dėl atliekamų tyrimų, tai buvo ankstesnis vadovas, dabar vadovo šie nurodymai pakeitė nuo vasario pirmos dienos. Taigi pagal tos nurodymus mes galime įvertinti įvairių bylų, įvairių atvejų stipres ir silpnas pusės. Kaip žinia, ES veikimo sutartis mus įpareigoja kiekvienais metais pateikti metinę ataskaitą. Mes nusprendėme, dalį šios metinės ataskaitos ir skirti šiam klausimui. Mes jau anksčiau buvome e, parengę darbinį dokumentą ir norėčiau Jūs apie tą dokumentą informuoti, apie kai kurios to dokumento aspektus informuoti. Apie tai jau yra informuotas ir e, kompetitingas komisaras. Jeigu manęs kas nors paklaustų, ką aš manau apie šį reglamentą, kurį, dėl kurio dabar deramės, tai aš kaip darbinio dokumento autorius pasakyčiau už tai, ką palūkėkite, dar palaukite. Aš žinau, kad jūs irgi dėrėjotės, bet paaiškinsiu, kodėl aš taip manau. Mes dėjome tikrai daug pastangų pateikti vieną iš mūsų ataskaitų Europos parlamentui. Pirmininkė, aš manau, kad šią ataskaitą reikia pastidujuoti, į ją pasigilinti ir tik vėliau kalbėti apie papildomas priemonės reformuojant OLAF. Ponios ir ponai, Reikia žvelgti ir į ateitį. Man atrodo, kad galbūt balandžio mėnesį jau galėsime patvirtinti ir metinę ataskaitą ir galbūt ten būtų galima įtraukti ir darbinį dokumentą, kur analizuojama reforma. Tai būtų svarbu prieš priemant galutinį sprendimą dėl OLAF reformos. Reikėtų pasigilinti mūsų darbinį dokumentą, su juo susipažinti. Uh, Taip pat iš karto norėčiau Jums pasakyti, apie ką kalbama tame dokumente. Pasistengsiu kalbėti angliškai, nes e, dokumentas parengtas anglų kalba. Taigi, apie ką kalbama šiame darbinėme dokumente? Atleiskite, kad dokumentas dar nebuvo pateiktas jums. E, šis dokumentas dar nebuvo patvirtintas e, komitete. Taigi, toliau kalbėsiu anglų kalbą. Olafas turi teisę atlikti tyrimus. Kitas punktas - procedūrinių garantūrų laikymasis, priežios komiteto vaidmo, teisėtumo patikrinimas, kai eina kalba apie Olaf atliekamus tyrimus, taip pat patikrinimas su nacionaliniais teisės aktais, toliau tyrimai išorniai vidiniai, tiesioginis generalinio direktoriaus Olafo dalyvavimas tyrimo veikloje, e, tyrimų pradėjimas sprendimas, politikos prioritetai, pakankamo įtarimo savoka. Tai toliau Olaf veiksmų peržiūra, skirtumas tarp vidinių ir išorinių tyrimų ir priežios komiteto stebėsenos vaidmuo, siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir tinkamą Olaf tyrimo atlikimą. Necituosiu visko, bet gal du ar tris iš tų momentų iš, išryškinčiau, aptarčiau kartu su jumis. Administraciniai tyrimai, tyriamosios priemonės, kurias Olafas gali taikyti. Čia turiu pakartoti, kad tai yra kelių tyrimų, analizės, kurią atliko priežios komitetas e, pastarosius metus rezultatas. 10.23.99 metų reglamento antros e, e, straipsnio nuostatose yra pasakyta, kad bet koks e, tyrimas ar kitos priemonės, kurių Olafas imasi, turi atitikti trečio ir ketvirto straipsnio nuostatas, kur yra detaliai pasakyta, kaip turi būti taikomas tyrimo priemonės. Čia tas tekstas yra panašus į reglamento E, kuris dabar galioja antros straipsnio nuostatas. 11, 11 straipsnio penkta dalis įsip nustato tas priemonės, kurios gali būti taikomos surinkant įrodymus. E, ta metodika atspindi tas priemonės, kurios yra sudėtos į trečią ir ketvirtą reglamento straipsnius. Tačiau e, šios nuostatos nėra išsamų sąrašas, nes uh, E, ten yra pasakyta be kita ko, be kitų. Minutėlę, pirmininkė. Toliau iš mūsų komiteto stebėsenos darbo, galime pasakyti, kad Olofas ėmėsi tokių tyrimo priemonių, kurios yra platesnės nei tai, kas yra pasakyta reglamento, kuris dabar galioja trečiame ir ketvirtame straipsniuose. Tai yra ir plačiau nei yra numatyta tuose straipsniuose, kurie yra numatyti pagal reformą. Be kita ko, be kitų dar parengti, padėti, dalyvauti ir privačių telefono pokalbių metu. Olafas atlieka tuos Mm, atlieka tas priemonės, bet tai nėra parašyta reglamente ir nėra konkrečios analizės atlikta Olafo prieš šitų priemonių atlikimą. Šios abi priemo, tyrimo priemonės gali būti laikomas ir kaip valstybinės valios institucijos kišimasi į privatų gyvenimą ir privačią korespondenciją, kas vis tik tai turi atitikti įstatymo nuostatas. Septintas straipsnis pagrindinių teisių hartijos ES um, konkrečiai ir apibrėžia tuos dalykus ir tai yra Europos žmogaus teisių konvencijos aštuntame straipsnė taip pat aprašyta. Nežiūrint reformos 18, 18 punkto nuostatų, generalinio direktoriaus gairės dėl tyrimo procedūrų, kurių turi laikytis personalas, neturi pakeisti jokių prievolių ar teisių, kurios išplaukia iš to reglamento. Kadangi yra didelė rizika, priežas komitetas galvoja, kad būtų svarbu išaiškinti visą tą pobūdį e, tyriamųjų veiksmų labai išsamei, kad tai būtų išbaigtinis e, sąrašas reformos tekste srityje. Antras punktas būtų susijęs, vėlgi, aš pateiksiu mm, tą medžiagą vėliau, išplatinsiu. To bus nuspręsta dėl jos toliau. Olafo ties, generalinio direktoriaus tiesioginis dalyvavimas tyrimo veikloje. Pagal dabar galiojantį reglamentą generalinis direktorius atlieka tyrimus. Iš principo tas principas išlaikytas ir reformos tekste. Tai yra, tyrimai turi būti atliekami direktoriui prižiūrint, tos tyrimus turi atlikti tas personalas, kurį būtų paskyręs direktorius. Ir 19 punktai yra pasakyta, kad personalas turi atlikti tyrimus pagal tas gairias, kurios yra nustatytos dėl tyrimų procedūrų, remdamasis ir individualiomis instrukcijomis, kurias pateikia generalinis direktorius konkrečių atvejų specifiškai metai. Ir toliau atsižvelgdamas į savo mm, stebėsenos darbą, priežiūros komitetas galvoja, kad kai eina kalba apie generalinio direktoriaus tyriamosiuose veiksmuose, pavyzdžiui, liudytojų apklausose, susijusių asmenų apklausose ar patikrinimuose vietoje, kontrolė vietoje, klausimas yra, ar generalinis direktorius gali pats asmeniškai dalyvauti tyriamojo veikloje. Tas klausimas yra labai svarbus. Uh, kai eina kalba apie generalinio direktoriaus tiesioginį dalyvavimą tyriamojoje veikloje. Mes galvojame, kad tai įtakoja nešališkumą, nešališkumo principą tyrim, atliekant tyrimus. Ypač kalbėčiau apie personalo regla, e, taisyklių 90 straipsnio A dalį, um, kad Personalas gali pateikti direktoriui skundą dėl tų veiksmų, kurie tiesiogiai neigiamai padarė poveikį konkrečiam asmeniui. Ir čia mes galvojame, kad precedentų teisė yra aiškiai plačiai apibriešta, kas yra interesų konfliktas. Todėl galvojame, kad generalinis direktorius turėtų susilaikyti nuo tokios rizikos, kad jis nepatektų į potencialų intereso konflikto ko, e, potencialią situaciją, kuomet reikėtų peržiūrėti tą veiklą ir tuomet priežios komitetas galvoja, kad reikėtų aiškiau reformos tekste apibriežti e, šį principą. Uh, Ehm, taip pat aš suprantu, kad reikia palikti laiko ir diskusijoms. Nenoriu tada mm, per daug detaliai dar leistis į savo pamastymus. Aš galvoju, kad e, visas tekstas, kai bus patvirtintas balandį, jūs jį visą turėsite, ehm, bet galiu tik dabar pasakyti, kad visas tas sąrašas mm, kelia nemenko susirūpinimo būtent dėl tų dalykų, kuriuos mes analizavome. Ačiū pirmininkė. Köszönöm Bös úrnak az értékes gondolatait. Ačiū ponui Bös už išsakytas mintis. Toliau žodis poniai Greslė. Ačiū. Norėčiau pasakyti štai ką. Europos parlamentas pareikalavo, kad stebėsenos komitetas pateiktų ataskaitą apie atliekamus tyrimus. Mes gavome tokią ataskaitą e, sausio 31 dieną ir jisai sąmoningai, ta ataskaita buvo slepiama. Ir man atrodo, kad e, už tai reikia atsakyti. Girdėjau, kad uh, klausomas ir privačių ten, telefoninių pokalbių. Ir taip pat teikiamas vairios rekomendacijos. Koks yra tyrimo tikslas? Man atrodo, tai yra įrodymų rinkimas. Toks yra tyrimų tikslas. Reikia surinkti e, išteisinančius arba kaltę įrodančius įrodymus, bet aš kai girdžiu, kad yra e, klausomas telefoninių pokalbių, tai e, ponas Beš. Man atrodo, kad tiesiog e, yra konstruojami įrodymai. Ir kaip komitetas teisinė prasme vertina tokius pasiklausimus? Mes girdėjome, kad tai pažeidžia ES teisę pagrindinių e, teisų hartiją. Juk vis dėlto Europos komisija e, turėtų laikytis teisės aktų. Ar aš teisingai supratau, kad jūs jų to, šiuo atveju nesilaikėte? Ačiū toliau, panas Gajar. minutėlę užtruksiu, nes noriu viešai pareikšti, ką manau apie visą tai, kas vyksta. Mes dėrėmės dėl OLAF reglamento, vyko trilogas ir tas trilogas truko pakankamai ilgai. Man atrodo, tai buvo naudinga visoms institucijoms, kurios turėjo ką pasakyti, skaitant ir OLAF stebėsenos komitetą. Štai dabar dalyvauju posėdėje ir man pranešama, kad turi vykti diskusija apie tai, ar reikia iš naujo pradėti tas diskusijas dėl reglamento, kurios jau buvo baigtos trilogė. Aš šiame komitete dirbdama supratau, kad mes to neturėtumėm daryti, nes antraip e, prarasime visą pasiektą pažangą. Na, dabar e, kalbama nuolat apie daly. Iš tikrųjų, situacija yra labai sudėtinga Europos Sąjungai, Europos komisijai. Tačiau šiame komitete diskutuojame apie tai ir tai tarsi šalutinis klausimas, nagrinėjant, ar Olaf teisingai dirba ar ne. Ir ar komisaras dalybo teisus ar ne. Man atrodo, kad tai nuspręs Maltos teismai, o ne šis komitetas. Tai yra svarbu dėl to, kad e, šios dabartinės diskusijos kitaip neįmanoma suprasti. Po to, kai atsitiko tas įvykis su daly, ir kai buvo patikta daug nepagristų kaltinimų Olaf, mes dabar diskutuojame apie tai, ar nereikėtų iš naujo pradėti dėrybų dėl Olaf reglamento. Ir jeigu priežiūros komitetas ilg, daug metų nebūtų turėjęs galimybės išsakyti savo nuomonės apie Olaf reglamentą, tai um, iš tikrųjų dabar matome dokumentą ir mes nesame pasirengę apie jį diskutuoti. Panas Brač, jūs sakėte, kad uh, necituosite ataskaitos, o paskui tą ataskaitą cituojate, nors pats sakote, kad ataskaita nepabaigta, kažkokia komedija. Ir man jokinga, kad ataskaitoje kalbat apie uh, E, tai, kaip turėtų būti keičiamas reglamentas ir jūs e, tiesiog perėmėte tuos žodžius, kuriais buvo kritikuojamas dalį. Aš negaliu kalbėti savo darbo grupės vardu. Aš tiesiog dabar pasisakydamas galiu konstatuoti, kad tikrai labai bijau, kad vėl prasidės diskusijos apie OLAF reglamentą ir tai bus panaudota kaip trojas arklys, diskutuojant apie viso kitokius klausimus ir man tai atrodo neteisinga. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, van-e bárki, aki még... Norėčiau pastirauti kitų kolegų, galbūt kas nors dar ką nors norėtų pridurti. Panas Tas. Ja, een beetje verbaasd toch over de, de reactie van Jens. Um... Na, mane šiek tiek nustebino Jenso reakcija, turiu prisipažinti. Ką matome? Praeitą šeštadienį suėjo pusmetis nuo tada, kai ponas daly buvo priversas atsistatydinti. Ir nuo pat pradžių prašėme pamatyti dokumentus. Po šešių savaičių sužinojome, kad priežiūro, priežiūros komitetas rengia ataskaitą dėl to, kaip vyksta tyrimas, kodėl paprašėme šito dokumento, nes girdėjome, kad e, ne, ne vienas dalykas Sofija turbūt ne, netinkamai vyko. Buvo nemažas spaudimas Olafo tyrimo ataskaita ir priežiūros komiteto ataskaita buvo gautos Europos parlamente ir užrakintos seife. Ir dabar mums užduodamas klausimas, ar nenorime naujo reglamento, kuris būtų taikomas 5, 6, 7 ar 8 ar 10 ateinančių metų. Ir pagal tai Olafas atliktų savo darbą. Tačiau žinome, įsivaizduojame, kad yra praktikos, kuri labai neraminanti, ypač išklausius pono e, Belšo. Jei tai tiesa, ką jisai sako, tai mes kaip teisėkurininkai turėtumėm labai sunerimti. Ne visai supratau Jens argumento, kad e, nereikėtų tai kreipti dėmesio. Jei mūsų prašoma parengti teisės aktų, kuris galios ateinančius dešimt metų, kitas teisės aktas įsigalios, tuomet jau bus e, mums labai sunku padaryti pakeitimo tuo dešimtmečiu. Tad iš tiesų tokiu atveju būtų tinkama sunerimti kažkiek. Nesuprantu Europos parlamentų e, vadovų, pirmininkų suėgos, parlamento pirmininko, nesuprantu jų požiūrio. Atrodo, kad jie nenori, kad biudžeto kontrolės komiteto nariai uh, kurie vis dėlto yra atsakingi už Olafo reglamentą, susipažintų su tais e, dokumentais. Kaip anksčiau sakiau, Eurostato atvejis buvo 2002-2003, tuomet buvo Europos teisingumo teisme byla, buvo primtas sprendimas. Labai įdėmiai perskaičiau teismo sprendimą ir Eurostato atveju buvo du tyrimai dviese valstybėse narėse - Luksemburgė, Prancūzijoje. Ir mes, kaip biudžeto kontrolės komiteto narė, aš jau tuomet buvau šito komiteto narys, galėjome susipažinti su Olafo dokumentais. Tada mes galėjome ir e, dalyvauti sustikime pirmininkų sueigos posėdyje. Galėjome pateikti klausimų komisijos pirmininkui, Olafo vadovui, o dabar to nebegalim. Jei perskaitytume TTT sprendimą, pamatytumėt, kad uh, Teismas nemano, kad mes neturėtumėm turėti galimybę susipažinti su tais dokumentais. Nes tai buvo pagrindas iš tikrųjų tada sprendimo. Tad džiugu, kad priežiūros komitetas rimtai vertina savo atsakomybę, pateikė įspėjimą ir tai turbūt yra ženklas, kad, kai kalba eina apie reglamentą, negalime uh, pritarti dabartiniai padėčiai. Mums reikia daugiau informacijos ir mes kaip biudžeto kontrolės komitetas turime susivienyti ir reikalauti galimybę susipažinti su tais e, dokumentais iš šito parlamento pirmininko, kitaip negalėsime tinkamai dirbti. Ponas Mulderis. Ačiū. Tai, ką girdžiu, nelabai ramina. Manau, kad šiame komitete turėtume kaip įmanoma e, greičiau e, skirti rytą e, ar vakarą visą posėdį Olafui, kai ataskaita bus parengta, ji turi būti pateikta, Olafo direktorius gali pateikti savo pastabas, galim, turim galėti užduoti klausimus ir atsižvelgiant į tai turėtumėm galvoti, kokiu veiksmu toliau imtis, tačiau visi turi turėti galimybė išsakyti savo nuomonę dėl, e, dėl kaltinimo ir turime turėti galimybę išsakyti tai šiame komitete, kalbant apie pono dalį atvejį, kaip, e, e, kaip sakė ponas Stasas, jis jau senbuvis šito komiteto ir aš taip pat prisimenu Eurostato bylą Ir galbūt e, komiteto pirmininkas galėtų nusiųsti e, laišką pirmininkui arba Olafo vadovui, kodėl Eurostato atveju galėjom susipažinti su dokumentais, o kodėl dalė atveju negalime susipažinti. Ačiū, pane Greslė. Atleiskite, kad dar kartą paprašiau žodžio, tačiau noriu sureaguoti tai, ką pasakė ponas Gajar. Uh, Pasakysiu, kad čia kalbame ne apie dalį, kalbame apie tai, kaip Olaf atlieka tyrimą. Man atrodo, kad mes paskiriame atitinkamą organą, kuris viską tirtų, tai yra stebėsenos komitetas. Tai nėra vienas balsas iš daugelio, tai yra lemiamas balsas. Aš norėčiau dar kartą paprašyti neselgti taip, kad kažkoks nereikšmingas komitetėlis išdryso pasakyti savo nuomonę. Komiteto nuomonę reikėtų vertinti rimtai. Tri, trys ES institucijos - parlamentas, taryba ir komisija - gavo stebėsinos komiteto ataskaitą sausio mėnesį. Niekas nesureagavo, nei viena institucija nesureagavo. Nors bent jau uh, iš kolegos Beš pasisakymo akivaizdu buvo, kad buvo pažįsta teisė. Tai kas čia per Europos Sąjungą, kuri nekovoja su tokiais pažeidimais? Kodėl ši ataskaita yra neprieinama? Kodėl kalbam apie procesą Maltoje? Tai apgailėtinas manevras. Jis nieko bendro neturi su dabartinė teisinė situacija. Bartas yra teisus viskas turi gulėti ant mūsų stalo. Jeigu taip neatsitiks, bus pasiekmių, mes negalime ir toliau gyventi taip, kad e, Europos organas elgesi ne pagal teisę. Tai yra manipulacija. Manipulacija. Man tai atrodo neteisinga. Aš negaliu ir toliau taip gyventi. Mes negalime kovoti su neteisybė pasaulyje, neapsitvarkę savo kieme. Taigi, dar kartą pasakysiu. Tikrai labai stebėtinas generalinio direktoriaus pasisakymas. Mes visi gavome laišką iš Olafo. Jeigu atidžiau pažvelgtumėm į tą laišką, tai pamatytumėm, kad yra ir klausimas, kodėl generalinis direktorius atlieka tokį tyrimą, apie kurį mes irgi kalbėjome. Aš kaip pranešėja esu labai susirūpinusi, nes aš dėjau daug pastangų nagrinėjant reglamentą. Tikrai neteisinga, kad kažkas daro viską, kas ekspresis verbis nėra uždrausta, kas nėra aiškiai uždrausta. Panašu, kad tai, kas nėra uždrausta, leidžiama. Viskas labai sudėtinga. Aš nelabai suprantu šios sudėtingus ES teisės aktus. Kyla štai koks klausimas, ar generalinis direktorius gali pats atlikti tyrimą ar ne. Ponas Beš pasakė, kad jeigu tai bus daroma, kyla rimta problema. Aš irgi su Bartu apie tai kalbėjau. Be abejo, Generalinis direktorius yra už viską atsakingas, tačiau tai nereiškia, kad jis pats atlieka tyrimą. Jis turėtų išlikti neutralus, nes būtent jis yra už viską atsakingas. Jis negali pats atlikti tyrimo. Įsivaizduokime, kad esame e, Europos biurokratai. Ką daro vargšiai biurokratai? Uh, Jie pagal statutą yra įpareigoti bendradarbiauti su Olafu. Ir jis neturi jokių galimybių apsiginti. Biurokratas turėtų kreiptis į Europos teisingumo teismą ir po dešimties metų galbūt bus pasakyta, kad jis teisus arba neteisus. Nuo 2008 metų Olaf nepralaimėjo nei vienos bylos dėl žmogaus teisų pažeidimo. Uh, bet juk bylos nagrinėjimas trunka labai ilgai, dar palaukite, dar gal visokių sprendimų išgirsite teisme. Man atrodo, kad iš tikrųjų vyksta manipulacijos. Aš um, manau, kad situacija yra tikrai labai sudėtinga. Taigi, tokios manipulacijos, kurios buvo atliekamas, yra tiesiog skandalingos ir mes turėtumėm išsakyti vienareikšmišką nuomonę stebėsenos komitetas buvo paskirtas susipažinti su dokumentais, įsigilinti į temą, bet jeigu mes nesimame veiksmų, tai galime paleisti stebėsenos komitetą, taip pat ir OLAF, nes negalima toliau taip gyventi. Aš pateikiau keletą klausimų e, kolegai Beš, manau, kad jis jos atsakys. Uh, Mums ir labai svarbu gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta tyrimas ir jeigu mes teiksime pakeitimų, o ko gero turėsime priežasčių teikti pakeitimams, tai norėtumėm, tos, kad pateikti, pateikti pakeitimai būtų teisingi. Ačiū. Köszönöm. További eh, kép. Labai ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti kolegos e, žodžio neprašo, tai suteiksiu žodį kolegai Beš, tam, kad jis atsakytų į pateiktus klausimus. Ačiū, pirmininkė. Na, nelabai galiu kažkaip vertinti pirmą pranešėjos klausimą. Toliau antras klausimas. Kaip mes manome, ar buvo pažeistos pagrindinės e, žmogaus teisės? Aš galiu atsakyti teigiamai. Taip, visiškai aišku, taip. dėl to, kaip mes suprantame visą situaciją. Pirmininkė, man atrodo, kad mes esame skolingi Europos parlamentui. Prieš pat patvirtinant tokią svarbę metinę ataskaitą apie OLAF veiklą, tai iš tikrųjų tikrai pranešėja yra teisi, E, Europos parlamentas e, taip pat ir e, taryba komisijai pavedė atlikti tyrimus. Visiškai netrukus turės būti teikiam, atsiprašau, tvirtinama ataskaita ir mūsų užduotis yra štai kokia. Mes turime informuoti Europos parlamentą apie šią ataskaitą, mes jau informavome ir komisarą Šemetą apie darbinį dokumentą. Taigi mes turime informuoti ir E, Europos parlamentą. Man atrodo, kad būtų tiesiog neprimtina, jeigu Europos parlamentas mums galėtų prikaišyti, kad e, mes einame į priekį, gyvendinami reformą, bet žinome, kad yra kažkokios informacijos ir jos nepateikiame. Tai būtų neteisingas kelias. Tikrai labai gerbiu Europos parlamentą. Europos parlamentas buvo viena iš tų institucijų, e, kurios e, mus, mums pavedė atlikti tyrimus ir suteikti informacijos e, šiam komitetui. Kas bus toliau daroma su informacija, tai jau yra jūsų reikalas. Mūsų buvo klausta, kada ketiname pateikti metinę ataskaitą su visomis tomis citatomis, kada uh, ta ataskaita bus patvirtinta. Mes manome, kad tai atsitiks e, balandžio 14-15 dienomis. Na, o paskui be abejo, ta ataskaita bus pateikta toms institucijoms, kurios mus, mums pavedė atlikti tokį stebėsenos darbą. Taigi mes informuosime apie savo veiklą. Esame Busime dėkingi, jeigu Europos parlamentas supras tą mūsų veiklą ir mus palaikys. Ačiū pirmininkė. Köszönöm. Ačiū. Ponui Beš. Mėly kolegos. Tuo ir baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, tai yra prieš paskutinis klausimas. O dabar priartėjo paskutinis klausimas. Tai yra reglamento 1073-199 keitimas. Tai yra reglamentas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos SOLAF atliekamų tyrimų. Mūsų e, pranešėja yra pane Greslė, iš karto žodis jai. Ačiū. Šis darbo atvarkės klausimas labai glaudžiai susijęs su ką tiek įvykusią diskusiją. Dėl to aš paprašiau pratesti terminą. E, taryba taip pat atidėjo rezultatus. Man atrodo, uh, E, kad turint omeny, kad yra naujos informacijos ir tai, kad yra e, dokumentus, kuriais mes dar nesusipažinome, tai reikėtų pratesti terminą pakeitimams. Tokia galimybė yra numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Jeigu kas nors naujo paaiškėjo, o man atrodo, kad taip ir atsitiko, turi būti suteikta galimybė pateikti naujų pakeitimų. Aš dar nežinau, kokie bus tie pakeitimai, nes turiu susipažinti su dokumentais, juos perskaityti. Taigi e, mes kol kas paprašėme pratesti pakeitimų pateikimo terminą. Tikiuosi, kad tam bus pritarta. Na, o šiaip norėčiau rekomenduoti nepritarti e, reglamento projekto tekstui. Ačiū. Köszönöm, tisztelt képviselőasszony. Ačiū, poniai Greslė. Žvalgausi pasalę, galbūt kas nors turi klausimų arba pastabų, gal dar kas nors norėtų pasisakyti. Pone Greslė, aš norėčiau jūsų pastirauti, ar tai, ką dabar pasakėte, reiškia, kad mes dabar turime primti sprendimą, ar jūs mus tiesiog informavote? Na, o viskas vyksta savaime. Taip, jūs linksta galva. Mhm. Vadinasi, e, atsakymas yra taip. Mėly kolegos, kadangi niekas žodžio neprašo, O vis dėlto kažkas prašo. Pane Greslė. Ačiū. Dėl procedūros. Taryba patvirtino projektą. Ir man atrodo, kad tai yra rimta priežastis šiandien padiskutuoti. Socialistų frakcija taip pat galėtų atsižvelgti šią svarbę priežastį. Olaf tisztelt képviselői, eh, képviselője kért szót. Eh. Aš norėčiau suteikti žodį Olaf atstovai, prašom. Atstoviai. Ačiū pirmininkė. Jeigu leisite, norėčiau tarti žodį komisijos ir Olaf vardu. Dėl Olaf reglamento jis yra įtrauktas į posėdžio darbo tvarkę. Visų pirma, oficialiai pasakysiu, kad taryba vasario 25 dieną išdėstė savo poziciją. Komisija paremė šią poziciją savo komunikatu arba pranešimu. Kaip kad sakė pane Greslė, daugiau kaip vienerius metus truko trilogas, visam paradui vadovavo pane Greslė, vyko labai intensyvios dėrybos dėl OLAF reglamento. Ir manau, kad dabar galiu pasakyti, kad buvo rastas išties puikus kompromisas. Manau, kad Europos komisija, kurios vardu aš dabar ir pasisakau, tikrai labai apgailę stautų, jeigu Olaf reglamentas. Olaf reglamento patvirtinimas būtų užvilkintas dėl naujų pakeitimų. Aš žinau, kad ponas Toirer 2012 m. spalio mėnesį buvo nusiuntęs laišką anomet pirmininkavusiai šaliai ir tuomet prašė politinio pritarimo trilogo rezultatams. Taip pat noriu atkreipti dėmesį iš tai, ką 2006 metais pateiktas pasiūlymas jau prabėgo beveik septyneri metai. Ir jeigu dabar bus pateikti esminiai pakeitimai, be abejo, Europos parlamentas turi teisę tai daryti, tai savai mes suprantama bet dėl to situacija bus labai apsunkinta ir man atrodo, kad bus sunku šį reglamentą patvirtinti dar šioje Europos parlamento kadencijoje. Taigi aš norėčiau jūsų paprašyti, įvertinkite e, rezultatus, įvertinkite stebėsenos komiteto nuomonę. Europos komisija mano, kad Iš tikrųjų, stebėsinos komitetas kalbėjo ir apie teisės ir pareigas ir įgaliojimus ir dabartinis tekstas yra, tas tekstas, kuris parengtas, yra geresnis už dabar galiojantį reglamentą. Jūs sakote, taip yra pažeidimų, netitikimų, iš tikrųjų jūs esate teisus. Olaf buvo patikta kritikos, generalinis direktorius atsakė, mes palaikome nuolatinį dialogą su stebėsenos komitetu tai yra e, specifinis atvejis, apie kurį mes diskutuojame, tačiau šios bylos, šio atvejo nereikėtų panaudoti tam, kad būtų užvilkintas teisės akto pritarimas. Taigi Europos komisija norėtų paprašyti neužvilkinti reglamento tvirtinimo. Tikiuosi, kad jūs teigiamai atsižvelgsite mano prašymą. Ačiū. Balčytis jau nakadau megasūt. Ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, kadangi čia buvo kreipimasis, kad ir socialistai galėtų padiskutuoti šitą temą, tai mes milai. Iš tikrųjų, paskutiniu metu dabar teko girdėti apie tam tikras diskusijas ir problemą, kur eina kalba apie atskiro tyrimo tam tikrus pažeidimus. Ir tikrai e, puikiai suprantu ir kolegės Ingeborgos Gressler tam tikrą galbūt nusivylimą dėl to, kas čia įvyko, todėl kad buvo atliktas didžiulis darbas Aišku, ir aš pats asmeniškai kaip šešėlinis galbūt labai neprisidėjau, bet tai yra specifinis dokumentas, kuris e, iš tikrųjų reikalauja pastovaus žinojimo ir žinių specifinėje srityje ir reikia būti atviriem, čia ir ne kiekvienas, ko gero, gali įsigilinti tam tikrus dalykus. Ir ko gero nereikia, kad dešimtis žmonių suprastų, pavyzdžiui, to reglamento nuostatas vienodai. Uh, Todėl aš tikrai puikiai suprantu ir komisijos atstovo šiandieną pasisakymą, kad mes dėl vieno atvejo, kur galimai gali būti tam tikrų procesinių pažeidimų, neturėtumėm užvilkinti šito dokumento prieimimą. Gyvenimas yra toksai. Mes septynis metus dirbom su dokumentu, kuris nebuvo idealiai pritaikytas šitoje srityje, Ko gero ir dabartinis dokumento projektas nebus idealiai atitinkantis visas gyvenimo atvejus ir pats gyvenimas padiktuos tam tikrus pakeitimus ateityje. Todėl taip pat e, tikrai norėčiau, kad mes surastumėm tikrai bendrą sutarimą, kad šitas dokumentas, į kurį tikrai įdėta daug pastangų ir jėgų, būtų pritartas ir, ir galėtume mes e, šitą kadenciją užbaigti su galbūt ne visiškai idealiu, bet tam tikru pasiekimu ir tam tikru sprendimu. Ačiū. Greslė, aš paračiuoju. Ačiū, ponia Greslė. Ačiū. Aš norėčiau poniai Hoffman užduoti klausimą. Jeigu ponas Beš yra salėje, tai tikiuosi, kad ir jis atsakys. Uh, Komisija sakė, kad dėl vieno atvejo nereikėtų užvilkinti visko, bet ponas Beš kalbėjo apie pagrindinių teisų pažeidimą, apie telefoninių pokalbių pasiklausimus. Buvo kalbama ne apie vieną atvejį, bet apie daugelį atvejų. Juk neatsitiktinai buvo pasiklausoma telefoninio pokalbio. Man atrodo, kad tai yra labai rimta aplinkybė. Ar yra vienas atvejis ar daug atvejų? Ar tai yra sisteminė problema? Ir man atrodo, kad taip, tai yra sisteminė problema. Ir kadangi tai yra sisteminė problema, tai man atrodo, kad reglamente visą tai reikėtų išsiaiškinti. Anksčiau buvo neįsivaizduojama, kad tai gali atsitikti. Mes a, dabar turime apie tai kalbėti. Taigi kreipiuosi į poną Beš ir į Pone Hoffman, tikrai jums nepriekaištauju, bet, kažin, ar yra įmanoma iš anksto viską žinoti. Pirmininkas, galbūt pone Hoffman arba ponas Beš norėtų atsakyti klausimą, galbūt visų pirma ponas Beš, nors tai gal ir netaip jau mandagu, bet vis dėlto jūs esate stebėsinos komiteto pirmininkas, prašom. Ačiū. Dėl šios metinės ataskaitos. Mes ten negalime įsigilinti visus specifinius atvejus, mes pateikiame apžvalgą, mes ištyrėme ne vieną atvejį, bet e, daugelį, ko gero, jūs tai pamirštate. Man atrodo, kad jau pakankamai sudėtinga, kai mes konstatuojame, kad buvo mūsų supratimu pažeistos pagrindinės žmogaus teisės vykstant e, Olaf tyrimui ir tikrai norėtumėm, kad e, mūsų ataskaita gautų tie, kurie prisims politinę atsakomybę dėl tolimesnės Solaf veiklos. Pane Hoffman, ačiū. Na, man visiškai netragiška, kad ponas Beš pasisakė pirmas, juk mūsų visų teisės vienodos ir vyrų ir moterų, tai nieko tokio, kad jis pasisakė pirmas. Uh, Jūs kalbėjote apie vieną atvejį, bet nuomonės išsiskiria dėl tam tikrų tyrimų etapų e, stebėsinos komitete ir OLAFE. Aš pati tyrimę nedalyvavau, taigi negaliu išsakyti ir pozicijos, pasakysiu štai ką. Savaime suprantama, kad mes stebėsinos komiteto uh, e, ataskaitą labai atidžiai išstudijuosime. Mes pateiksime labai išsamius klausimus ir be abejo kolegė Greslė ir kiti kolegos, bet kuriuo metu gali e, padiskutuoti su stebėsenos komitetu apie įvairius klausimus. Galbūt mes ne visais atvejais situaciją vertiname taip pat kaip stebėsenos komitetas, bet mes esame pasirengę diskutuoti. Pone Greslė, jokių problemų nekyla. Iš tikrųjų, galime ir dar kartą ateiti pas jūsų komiteto posėdį, dar kartą suteikti informacijos, viskas turi vykti skaidriai. Taigi, mūsų nuomonė. Mes nepadarėme rimtų teisės pažeidimų, štai kaip pasakyčiau. Taip, yra vienas kitas smulkesnis E, pažeidimas ar klaida, apie tai galima kalbėti, tačiau mūsų nuomonė tai nepateisina e, dėl e, tokio atvejo, kuris tiesiogiai nėra susijęs su šio reglamentu, kad dėl šio atvejo būtų atidėtas reglamento tvirtinamas. Sí, eh, yo siento no haber podido llegar a. Ačiū pirmininkė. Klausiausi, ką manas Biš sakė. Aš žinau, transporto komitete buvo problemų, bet noriu tiesiog pakomentuoti tai, ką pasakė ponia Hoffman. Buvo pirmas susitikimas, pana Keslė, biudžeto komitete ir mm, pana Kesler nuomonė, man atrodo, buvo tokia, kad mm, priežiūros institucija na, nebūtinai mm, įvykdė visus e, įgaliojimus, kuriuos e, e, buvo suteikęs Europos parlamentas. Jai. Taip, kalbame apie vieną tyrimą, apie vieną bylą, bet Europos Sąjungos vykdymą vykdomoji valdžia patenka į pakankamai sudėtingą situaciją šiuo atveju. Jei turi teisės aktus, tai jei juos naudoji, tai turi būti maksimali apsauga garantuota ir negali būti selektyvi. Vienu atveju taikoma, kitu ne. Galbūt tai yra viena byla, bet tai yra labai svarbi byla ir Europos parlamentui reikia išaiškinimų dėl jos. Mes negalime tiesiog pavizuoti kažkokį tai e, dokumentą ir pasakyti viskas buvo gerai. Mes turime gauti aiškę informaciją, kas įvyko. Ir turime aiškiai tada žinoti, ar reikia kažką kritikuoti dėl įgaliojimų viršymo ar ne. Ir jeigu kažkas tikrai viršijo tos įgaliojimus, tai tada mes turime turėti visą informaciją ir į tai atsižvelgti. Atitinkamai tai gali turėti ir biudžetinių padarinių, ir įvairių kitokių padarinių. Mm, aš esu labai dėkinga už kolegų atliktą darbą. Ir manau, kad tas darbas buvo tikrai vertingas, tai buvo labai naudingas indėlis um, į bendras mūsų pastangas gerinti kovą su sukčiavimu. Tai mm, aš manau, kad e, šį tyrimą turime labai atidžiai išanalizuoti. Na ir Paskutinis klausimas, toks labai paprastas, tiesus klausimas, aš nežinau, ar ponia Hafner galėtų atsakyti jį. Kas bus, jeigu Maltos teismas pasakys, kad na, nieko nebus daroma, kad nieko nereikia daryti? Kas bus tada po to, po tokio teismo sprendimo? tiek šiuo atveju, tiek panašiais atvejais, kas turėtų būti. Kedves, Mėly kolegos, gerbiama ponė Alessandar. Alessandar nenori apriboti niekieno laisvės, bet pasakysiu, kad procesas vyksta. Nereikia užbėgti už akių busimam teismo sprendimui Nereikia čia priversti ir komisijos atstovės e, išsakyti savo nuomonę. Man atrodo, kad komisija to neturėtų komentuoti. Netrukus suteiksiu žodį poniai Greslė. Tačiau prieš tai. Žodis komisijai. Gal kažkas iš komisijos nori pasisakyti? Merci beaucoup. Euh, je voudrais... Ačiū, pirmininkė, aš tik mm, irgi norėčiau pritarti tam, ką pasakė Margarita Hoffman, dėl to, kad labai svarbu būtų mm, galvoti apie tą Olaf atliktą tyrimą dėl pono dalį atsistatydinimo ir visą tai sėti uh, E, su tais klausimais, kuriuos reikia atsakyti, kuriuos reikia išsiaiškinti ir nebūtinai vien tik tai čia, bet ir kitose institucijose ir, ir, ir pavyzdžiui, Maltos teisme byla nagrinėjama ir Luksemburgo galbūt teisme tai bus analizuojama ir tai sieti su Olafo reglamento peržiūra, nes tikrai labai mm, išsamei analizuojami šie klausimai visose institucijose susijusiuose ir po, mm, ponas Greslė tikrai atliktas didžiulis darbas, yra tikrai surastas sutarimas su taryba ir tai labai svarbu Mes kol kas, aišku, nežinome, koks bus galutinis rezultatas, mm, kiek žiniaslaidos, aišku, bus dėmesio, kokių bus sunkumų dar ateityje. Ehm, kol kas nieko negali nei spėlioti, nei analizuoti, aš nežinau tos visos bylos ehm, aišku, labai lauksime priežios komiteto ataskaitos, bet labai svarbu yra tuos dalykus sieti, aišku, ir pavyzdžiui, su to konkretaus atvejo padariniais, kokie gali būti. E, realiai, jeigu bus kokių tai padarinių, reikia žiūrėti tada, kaip tai turi atsispindėti reglamente, tiksliau jo m, mm, įgyvendinime ir Olafo generalinio direktoriaus tvirtinamosi gairėse dėl e, personalo darbo ir, ir e, dėl bendradarbiavimo tarp Olafo generalinio direktoriaus ir priežios komiteto, e, o galvojant apie visą tą mm, teisėkuros darbą, Na, aišku, Europos parlamentas nuspręs, kokių pakeitimų gali e, prireikti, tačiau na, juk negali teisės aktuose, reglamente visko detaliai sudėti, negali uh, kiekvieno konkretaus atvejo reglamentuoti reglamente, taigi ne, negali absoliučiai visko pakeisti vienam atveju kažkokiam atsitikus, absoliučiai visus teisės aktus e, iš pagrindų pakeisti. Tai aišku, reikės daryti išvadas iš to konkretaus tyrimo ar to konkretaus atvejo. Atitinkama, aišku, tai turės, žinoma, atsispindėti atsispindėti kažkiek peržiūroje reglamento. Bet reikia turėti omenyje, kad tai, kas yra dabar jau padaryta peržiūrint pirminį reglamentą, yra didžiulis žingsnis į priekį. Ir aš manau, kad tikrai labai svarbu yra sustiprinti e, tas nuostatas, e, kurios įsigalios e, peržiūrėjus reglamentą. Labai svarbu sustiprinti dialogą tarp institucijų. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu užtikrinti gerą įgyvendinimą. Ir aš galvoju, kad laukiant tų padarinių, o tas procesas, aišku, dar labai užtruks, nes juk tai yra teismo procesas, tai, tai visi žinome, kad tai ilgas procesas. Uh, Ir jeigu bus kažkokių padarinių, aišku, turės būti padarytos išvados, tačiau um, tikrai reglamento peržiūra, reglamento keitimas negali tapti į, įkaitu to konkretaus atvejo. Uh, Aš nesu tikra, kad tikrai reikia uh, tą teisės aktą tikrai keisti vien, tik tai atsižvelgiant į vieną konkretų specifinį atvejį. Bet aišku, tai to, tos išvados, kurias padarys priežiūros institucijas, e, priežiūros komitetas, tai jos turės būti gyvenintos ir Olafo generalinis direktorius irgi turės pasidaryti išvadas ir taip toliau. Um, ir aš manau, kad šio reglamento um, peržiūra, keitimas taip pat yra puikiai proga analizuoti tuos klausimus, um, pasitelkti juos tobulinant nuostatas, bet tikrai nereikėtų dar toliau atidėlioti dokumento, kuris patvirtintas dar 99 metais keitimo. Čiago, nuo priendi. Labai ačiū. Mėly kolegos, netrukus baigsime šio darbo tvarkės klausimo uh, svarstymą, tačiau prieš tai sutiku žodį poniai Greslė. Ačiū. Dar kartą norėčiau pasakyti štai ką. Olaf tiesiog susideda iš atskirų atvejų. Olaf esmė yra atskiri atvejai. Daugybės atskirų atvejų nagrinėjimas sudaro visumą. Šiandien nagrinėjamas atvejis uh, E, gerai ištirtas, mums tai vertingas atvejis, bet ne apie tai kalbu. Kalbu apie štai ką. Niekas neapgailestauja daugiau kaip aš dėl to, kad turime apie tai diskutuoti, nes buvo taip sunku rasti susitarimą, nes viskas tiek ilgai užtruko, nes buvo investuota tiek daug darbo. Tačiau mes neižvelgėme sisteminių problemų ir mane stebina, e, kaip ryštingai pane Hoffman kalba. Man atrodo nenormalu, kad pilietė, kuri įsivaizduokime, kad yra kažkokia tai e, pilietė, kurią Olaf skatina kalbėti su E, kitų žmogumi ir kad visas tas atvejs būtų pasiklausomas, man tai atrodo ne, nesuvokiama. Man atrodo, e, tyrimas tai yra e, turimos informacijos apibendrinimas. Man atrodo, kad tik laiko klausimas, kada sproks visa šitą istoriją. Vieno dalyko nesuprantu. Juk viskas yra įtvirtinta turi būti įtvirtinta draudimuose ir nurodymuose. Generalinis direktorius e, pats netlieka tyrimų. Aš pati nekartą buvau teikus užklausas raštu. Olaf galbūt kolegoms kažką tai ir nusintė, bet panašu, kad kiti nesuvokia problemos, nesuvokia, kokia yra sudėtinga E, su, e, teisinė situacija, teisinis pagrindas, e, kaip yra kovojama su sukčiavimu. Man atrodo, tai yra neteisinga. Tikrai labai apgailę stauju dėl to, kad ES pareigūnai, o kaip žinia, tarp ES pareigūnų turiu labai nedaug draugų, bet ko gero negalima uh, žmogaus įstum tokią situaciją, kad jis negalėtų apsiginti. Man atrodo nesuvokiama, kaip nuo pat pradžių um, buvo manipuliuojama procesu. Mes tiesiog negalime viskam pritarti, ką jūs sakote. Atleiskite, bet aš žinau per daug. Uh, Ir dėl to esu tiesiog bežado, matydama tokią pusiau teisybę. Aš norėčiau primiktinai paraginti į dienos šviesą ištraukti visus dokumentus, nes jeigu taip nesitiks, tai vėliau gali labai išsigasti ir, ir komisija, ir Olaf. Mums tikrai reikia susipažinti su visais dokumentais ir būtų geriau, jeigu jūs patys mums dokumentus pateiktumėte. Tai būtų paprasčiausia. Aš esu šokiruota, tikrai šokiruota dėl to, kaip e, yra svarstomi kai kurie dalykai, tarkim, instrukcijos e, pareigūnams. Ines, jūs kal, e, kovojate dėl bendro sprendimo priemant statutą ir Olaf veiklos taisyklės. Aš taip pat kovojau. Buvo Akivaizdu, kad labai sunku susitarti dėl bendro sprendimo. Matau, kad dabar labai sportiškai buvo susitvarkyta su pareigūnų uh, statusu. Aš norėjau, kad tas statusas būtų teisiškai privalomas. Tas statutas turi būti išverstas į visas kalbas, viešai paskelbtas. Mes turime viską žinoti ir sugebėti apsiginti. Uh, dabar girdžiu, kad darbo tvarkos taisyklės yra tiesiog neprivalomas, kad jas galima labai paprastai imti ir pakeisti. Tai tikra katastrofa. Tai yra pažeidimas to, dėl ko mes susidarėjome. Mes negalime laukti, kol po daugelio metų teisingumo teismas prims sprendimą. Juk vyksta dalykai, kurie pažeidžia taisyklių dvasę. Uh, Mielai aš pritarčiau reglamentui, tačiau negaliu užmerkti akių į tai, kas dabar vyksta. Turiu pasakyti, kad jūs galbūt net nesuprantate visos situacijos. Įsivaizduokime, kad aš rimčiau vertinu visą situaciją, negu kad generalinis direktorius. Aš savęs klausiu, ką jisai sako, e, kokia yra jo pareigų esmė. Jūs gal dar kartą pagalvokite, pasisakykite tiksliau, tada galėsime toliau padiskutuoti. Mėly kolegos, gal to ir baigime šį darbo atvarkės klausimą. Gavome informacijos iš panios Greslė kaip pranešėjos tą informaciją priemėm domėn. Ar kas nors nori pateikti klausimą dėl darbo tvarkos? Ingeborga, taip iš tikrųjų mes nežinome visos situacijos, dėl ko šiandieną vyksta beveik daugiau negu pusę valandos diskusija. Eina kalba apie užuomenas, kad yra kažkokie dokumentai, kad yra kažkoks tai atvejas, kad jeigu iš tikrųjų, kaip ir dabar čia buvo pateikta ir aš manau, kad nebereikalo, iš tikrųjų mes turime tada turėti dokumentus. Yra komitetas, galbūt mes galim oficialiai užprašyti, kaip komiteto pirmininkas, kad užprašytų, kad tie dokumentai būtų pateikti, gal ne visiems, bet tam tikriam žmonių ratui, kad susipažintų ir mus informuotų. Nes jeigu čia, kaip dabar buvo pasakyta, tai yra iš tikrųjų skandalas, kada yra manipuliuojama, kada mes čia sėdime po keletą valandų, paskui pasirodo, kad nereikia uh, ir kažkas tai pakeičia ir galima vėl kitaip suprasti, kad ir statuto privalomumą, tai aš tikrai sutinku su, su gerbima Gresler, kad reikia tada tą atvejį mum ištirti ir mes tada vienas prieš kitą gal būsime visiškai kitokiai situacijai. Ačiū. Köszönöm képviselő úr. Eh, eh, Labai ačiū. Aš ir. Aš dabar norėčiau baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ačiū poniai Greslė. Noriu konstatuoti, kad visi išsakyti klausimai bus pateikti mūsų komiteto pirmininkui jie jam bus perduoti. Tikiuosi, kad bus rastas atsakymas į šios klausimus arba sprendimas. Reikia kažkokio sprendimo, kad mes galėtumėm susipažinti su tais dokumentais. Jie turėtų būti pateikti Europos parlamentui. Dėl papildomų darbo tvarkės klausimų. Jokių jokios informacijos neturiu. Gal jūs norite dar kažką tai papildomai įtraukti į darbo tvarkę, panašu, kad ne. Tuomet jūs informuosiu, kad kitas posėdis įvyks balandžio 22-23 dienomis. Labai ačiū visiems. Linkiu visiems gražaus ir gero vakaro.